Good afternoon, colleagues. Welcome to our... Kolegos, sveiki susirinkę į popietinį posėdį. Pirmasis mūsų darbo tvarkės punktas – Europos audito rūmų ataskaitos dėl kovos su maisto švaistimų pristatymas. Man labai malonu pasisveikinti su ponė Betina Jakobsen – ir ponu Michael Bain, kurie atėjo iš šį keitimąsi nuomonėmis. Ir žodis pirmiausia poniai Jakobsen. O po to bus galimybė užduoti klausimus ir padiskutuoti. Pone Jakobsen, malonu Jūs čia matyti. Ši tema mums aktuali. Ir kadangi parengta specialioji ataskaita, šio klausimo esame pasirengę jūsų išklausyti. Prašau. Ačiū, pirmininkė. Ponios ir ponai, noriu padėkoti už man sutiktą galimybę pristatyti Jums šiandien Europos audito rūmų specialiai ataskaitą apie kovą su maisto to švaistimu Europos Sąjungoje. Jau pristačiau šią ataskaitą kont komitete Bet man labai malonu, kad šiandien esu pakviesta pristatyti ją ir jūsų komitete šiandien. Bei susipažinti su uh, pranešimo projektu, kurį parengė ponė Biljana Borzan. E, aš pristatysiu svarbiausias audito rūmų e, ataskaitos išvadas bei rekomendacijas ir faktus. Jūsų komitetas puikiai žino, kokia svarbi yra kovos su, švai, su maisto švaistimu tema, bet aš norėčiau pristatyti ir ekonominę bei e, aplinkos sauginę šios, šio klausimo svarbą. E, maisto švaistimas tapo politinė aktualija pastaraisiais metais. Nuo dabartinių paskaičiavimų maždaug trešdalis maisto, e, pagainamama maisto žmonių vartojimui yra e, išmetama visą visame pasaulyje. Komisija yra paskaičiavusi, kad apie 88 milijonai tonų maisto yra išmetama kasmet Europos Sąjungoje. Tai vyksta visoje maisto gamybos grandinėje gamybos, perdirbimo, mm, mažmeninė pardavimo ir vartojimo etapuose. Ir tai nemažai kainuoja ir ekonominė ir aplinkosauginė prasme. Junktinių tautų paskaičiavimais iš viso. E, per metus išvaistoma maisto už 1700 e, milijardų JAV dolerių per metus. Tai tikrai daug maisto. Šiandien nėra sutartos e, maisto švaistimo apibriešties ES, todėl nėra galimybės e, atitinkamai įvertinti ir stebėti, kiek maisto išvaistoma. Taip pat nėra bendrų kriterijų, kurių pagrindų būtų galima išsikelti kovos su maisto švaistimu tikslus ir siekti pažangos. Kaip žinote, parlamentas, taryba, komisija bei valstybės narės yra iš, išreiškę sieki kovoti su maisto švaistimu. Džiaugiuosi, kad auditorumų ataskaita bei ponios Borzan pranešimo projektas e, daugeliu aspektų sutampa ir kad mes pritarėme komisijos e, nuomonės nuomonėje, kad komisija galėtų vaidinti svarbesnį vaidmenį kovoje su maisto švaistimu. Raginame komisiją sustiprinti veiksmus šioje srityje. Norime, e, mūsų audito tikslas e, e, buvo išsiaiškinti, ar komisija gali veiksmingai prisidėti prie už efektyvaus išteklių naudojimo maisto tekimo grandinėje. Taip pat, ar galima parengti kriterijus, kurių pagrindų galima būtų siekti kovoti su maisto švaistimu. Taip pat mes e, aptarėme e, jau egzistuojančias galimybės kovoti su maisto švaistimu, e, remdamiesi galio, e, patvirtintais politiniais planais. Taigi, ką mes išsiaiškiname? E, komisija nėra, ne, šiuo metu nekovoja veiksmingai su maisto švaistimu ir dabartinės iniciatyvas ir politinius planus galima būtų naudoti efektyviau. E, norint pasiekti pagerėjimo, nereikia naujų iniciatyvų ar daugiau viešųjų finansų, reikia tiesiog geriau derinti galio, vykdomus politinius planus, geriau koordinuoti veiksmus komisijoje bei tarp komisijos ir valstybių narių. Taip pat išsiaiškiname, kad iki šiol dėk, dėktos priemonės buvo suskaldytos ir. ir kad nėra bendros ES strategijos dėl e, kovos su maisto švaistimu. Nežinant, nežiūrint maisto švaistimo e, politinės svarbos, komisijos siekiai bėgant laikų šioje srityje sumažėjo. Kadangi nėra bendros apibriešties, tai todėl šiuo, šiuo klausimu nepavyko pasiekti svarbesnės pažangos. E, Keletas es politikos sričių yra svarbios e, veikėjams maisto tiekimo grandinėje, tačiau e, konstatavome, kad nėra poveikio, e, es politikos poveikio vertinimo maisto švaistimo atžvilgių. Daugelis politikos ryčių, pavyzdžiui, žemės ūkio politika, gali suvaidinti svarbų vaidmenį ir jos gali būti daug geriau panaudojamos kovai su maisto švaistimu. Ir kalbėdama apie tai, apgilėstauju dėl komisijos, ypač agri direktorato nenoro pripažinti, kad svarbiausias sektorius E, pir, pirminis maisto gamybos sektorius, tai yra ūkininkai, taip pat turi vaidinti vaidmenį kovoje su maisto švaistimu. Džiaugiuosi, kad pranešimo projekte, pareng, kurį parengė e, pona Borzan, akcentuojama, kad visi maisto tiekimo grandinės veikėjai, ne tik mažmaniniai pardavėjai bei vartotojai, turi prisimti atsakomybę ir veikti bei kovoti su maisto švaistimu. Taip pat norėčiau pakalbėti apie uh, E, apie dovanojamą maistą. E, tai taip pat gera galimybė sumažinti mais, maisto produktų švaistimą, kaip akcentuojama projekte. E, tačiau egzistuoja nemažai kliūčių, norint išplėsti e, dovanojamo maisto e, kiekius. Taip pat stinga nuseklumo e, teisinėse e, nuostatose šiuo klausimu. Ką mes rekomenduojame? Kaip jau sakiau, komisija e, gali suvadinti svarbu vaidmenį kovojant su maisto švaistimu draugės su valstybėmis narėmis. Mūsų ataskaitoje yra rekomendacijų, kurios mūsų nuomonė padėtų veiksmingiau kovoti su maisto švaistimu. Visų pirma, reikia e strategijos, sustiprinti strategiją dėl kovos su maisto švaistimu maisto švaistimu ir geriau ją koordinuoti. Komisija turėtų parengti veiksmų planus kitiems metams. Antra, e, reikia koordinuoti e, politinius planus e, su siekiu kovoti su maisto švaistimu. Komisija turėtų įvertinti E, maisto švaistimą ir taip pat povei, atlikti poveikio vertinimą. Ir manome, kad reikia skatinti atiduoti tą maistą, kuris e, būtų išmetamas. Komisija taip pat galėtų patikslinti teisinės nuostatas šiuo klausimu nes dėl galiojančių nuostatų neskatinamas maisto dovanojimas. Komisija turėtų iš, ištirti galimybės paskatinti E, šias tendencijas. Norėčiau padėkoti komisijai už bendarbiavimą atliekant šį auditą ir už uh, atsidavimą, iš, iš, išreikštą atsidavimą siekti pažangos šioje srityje. E, dabar atėjo laikas dirbti rimtai E, puiku yra kurti platformas, kuriuose galima darintis patirtimi, tačiau e, iš problemos neišspręsime, jei nebus ES masto e, maisto, maisto atliekų apibriešties. Tai nepadės mums pasiekti reikalingų tikslų ir išsikelti papildomų įsipareigojimų ateičiai. Taip pat norėčiau padėkoti Andriu pranešėjai poniai Borzan už tai, kad parengė puikų dokumento projektą ir raginu jūs toliau e, raginti komisiją imtis veiksmų šioje srityje. Dėkoju uždėmesi ir būsiu pasirengusi atsakyti į klausimus, jeigu tokių turėtumėte apie šią ataskaitą. Ačiū. Minėjote ponę Borzan, todėl dabar žodis iš karto jai, nes jį parengė pranešimą šio klausimo. E, Gospodžia Jakobsen, zahvaljujem se na vašį. Ačiū, pirmininkė, ponė Jakobsen, norėčiau padėkoti Jums už Jūsų įkvepiančius žodžius. Ir labai džiaugiuosi, matydama, kad mes sutarėme dėl praktiškai visų dalykų, apie kuriuos šiandien kalbėjote. Norėčiau pabrėžti, kad ES yra viena pažangiausių ir turtingiausių bendryjų pasaulyje ir jai tenka moralinė pareiga kovoti su maisto švaistimu. Kalbame apie didžiulį taip pat ir išteklių švaistimą naudojimų maistui gaminti. Vanduo, dirbožėmis, darbo valandos, elektra, kuras ir panašiai. Tai dažnai riboti ištekliai. Pagal Fusions projekto vertinimus ES kasmet yra Išvaistoma 88 milijonai tonų maisto, 53 procentai mm, šios kiek tenka namų ūkiai, 10 procentų pirminiai gamybai, pavyzdžiui, žemės ūkiai, 5 procentai prekybos sektorių ir panašiai. Aš esu pranešėja maisto švaistimo klausimų ir aš norėčiau padėkoti auditorumams už šį puikų ir išsamų dokumentą. Taip pat e, norėčiau pasakyti, kad e, šios ataskaitos paskelbimo laikas buvo labai tinkamai parinktas, nes ir mūsų parlamento pranešimo rengimo tvarkarašio požiūriu, tai yra tikrai atlikta pačiu laiku. Auditorumai tikrai padarė teigiamą įtaką ir parlamento darbui e, kovos su maisto švaistimu srityje. E, ataskaitoje taip pat e, siekime atsakyti klausimą, ar ES iš tikrųjų e, prisideda prie kovos su maisto švaistimu, ar jį tai daro veiksmingai ir buvo nustatyta, kad kol kas taip tikrai nėra. Bet ataskaitoje taip pat buvo akcentuotos kai kurios priemonės, kurios galėtų padėti padidinti veiksmingumą. Auditorumai taip pat nusprendė, kad e, kalbant apie mm, sistemos patobulinimą, tam, kad jį patobulėtų, mums nereikia naujų iniciatyvų ar daugiau e, viešojo finansavimo. Reikia tiesiog geriau suderinti dabartinės politikos kryptis, e, stiprinti bendradarbiavimą ir didinti švaisto, mažinti švaistomo maisto kiekį, nors politinėse programuose yra numatyti atitinkami e, tikslai, vis dėlto audito e, rūmai nustatė, kad komisijos pastangos ir jų um, duodami rezultatai iš tikrųjų susilpnėjo ilgainiui. Ir kalbant apie maisto dotacijas, yra keletas kliučių, trukdančių sėkmingai įgyvendinti šias priemonės. Yra iš tikrųjų nėra vienodų taisyklių ir vienodos praktikos. Kodėl švaistomi tokie didžiuliai maisto kiekiai? Atsakymas į šį klausimą yra sudėtingas. Mm, e, kartais žemės ūkio mm, atstovai ūkininkai e, priversti palikti e, produktus tiesiog laukose, nes negali jų realizuoti. Piliečiai, žmonės eidami apsipirkti nepakankamai planuoja, taigi maistą vėliau e, išmeta ir taip toliau. Taigi mes e, tikrai turime pagalvoti pirmiausia, kaip e, vengti maisto švaistimo ar kaip e, dovanoti maistą, kuris yra nepanaudojamas, arba kaip e, maisto atlikas panaudoti komposto gamybai ir panašiai. Kaip sakiau, atsakymas nebus labai paprastas ir mes turime koordinuoti ir vietos ir nacionalinio lygmens, ir regioninio, ir ES lygmens iniciatyvas. Dabar yra apie 32 teisės aktai, kurie tiesiogiai mm, susiję su maisto švaistimo sritimi ES. Yra 29 reglamentai, mm, keletas e, direktyvų sprendimų ir rekomendacijų. Tai daugiausia teisės aktai žemės ūkio srityje, taip pat sveikatos, žuvininkystės, mokesčių politikos, priekybos sričių teisės aktai. Mm, pranešimas, kurį aš rengiu, e, ten yra minimi daugelis šių teisės aktų ir pranešime taip pat sėkiu įvardinti tas sritis, kurios nepakankamai reglamentuojamos ir kur komisijos ir valstybių narių veiksmai galėtų reikšmingai prisidėti e, prie maisto švaistimo sumažinimo. E, yra parengti ir pakeitimai, kuriuos teikia mano kolegos socialdemokratai. Ir ten um, sakoma, kad vartotojai dažnai moka už maisto švaistimą ar tiesiogiai nukenčia finansiškai nuo to. Taip pat kalbam apie nesažiningą priekybos praktiką ir taip toliau. Pranešime taip pat bus prašoma maisto švaistimo klausimą įtraukti į teisinio poveikio vertinimą. Mes taip pat prašome valstybių narių veiksmingiau, geriau panaudoti gaunamas lėšas, pavyzdžiui, kaimo plėtros e, fondas, e, fondo lėšas ir kitas. Taip pat e, auditorumų rekomendacijos bus įtrauktos į mūsų pranešimą ir aš turiu Mm, pasakyti, kad man asmeniškai labai patinka e, ta sinergija, tai, kad mūsų abi institucijos gali dirbti kartu ir daryti spaudimą komisijai ir valstybėms narėms. Taigi aš dar kartą norėčiau padėkoti e, audito rūmų komandai, kuriai vadovavo ponė Jakobson. Ačiū Jums už labai gerai parengtą ir laiku pateiktą dokumentą. Ačiū, ponė Delakė. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš taip pat noriu padėkoti auditorumams už parengtą ataskaitą, kuri, kaip sakė e, kolegė, pasirodo tikrai laiku. Mes kaip tik apmastome šią temą ir beveik vienbalsiai palaikome jūsų patiktus pasiūlymus, tačiau juos vertiname nevienodai. Manau, kad visų pirma, e, maisto produktų prestižas turi būti didesnis, reikia suvokti, kokia yra jų verti, nes e, e, jeigu maisto produktus išmetame, reiškia, kad manome, kad jie yra nevertingi. E, Todėl reikia ug, m, šviesti piliečius, reikia renkti informavimo kampanijas, kovojant su maisto švaistimu, ir, o daugelie šalių, šalių dar tokių priemonių nėra. Jūs kalbėjote apie pirminių uh, produktų gamybos sektorių, tačiau aš pasigėdau uh, skirtumo tarp pra, prarandamo maisto ir išmetamo maisto. E, gam, gamybos procese prarandamas maistas, e, e, na, yra manoma, kad ūkininkai išmeta maistą, tačiau aš, maisto produktus, tačiau iš tikrųjų taip nėra, aš pati esu ūkininkė ir mano siekis būtų e, gaminti produktus vartojimui. Ir prieš keletą metų buvo įkurta asociacija, kuri, kurioje, kuri vienyje ūkininkus bei e, gamintojus ir kurios tikslas užtikrinti, kad maistas, kurio negalima panaudoti, būtų atiduodamas žmonėms, kad būtų galima panaudoti jį mytybai. Jūs kalbėjote apie kitas politikos rytis ir apie, būtinybę, apie žemės ūkio politiką ir būtinybę užtikrinti nuoseklumą, tačiau ne, reikėtų neprimesti žemės ūkio politikai užduočių, kurių ji neturėtų atlikti, jos, mm, jos pirminės užduotis yra kitos. Ir todėl E, jeigu bandysime permetyti šiuos ciklus žemės ūkio politikai, mes tikrai nepasieksime savo tikslų šioje kovoje. Krulek. Ačiū. O toliau ponas Krulek. Mrs. Krulek. Zahvaljujem, gospođo predsjedavajuća. E, prije svega dopustite mi da u ime kluba zastupnika Zeleni. Dėkoju, ponė pirmininkė. Visų pirma, žaliųjų frakcijos vardu norėčiau padėkoti auditorumams už tokią e, puikią ataskaitą. Aš esu pranešėjas žiedinės ekonomikos tema, o maisto švaistimas yra klausimas, su kuriuo mes susidurėme. Todėl nuolat. Todėl man atrodo, kad yra svarbu, kad ES efektyviai kovotų su maisto švaistimu. Iš to, ką aš išgirdau iš auditorumo ir iš mūsų pranešėjos, matau, kad ES neveikia efektyviai šioje srityje, todėl reikia uh, visoms valstybėms narėms vienytis ir kovoti su maisto švaistimu. Ir man labai gaila, kad kolegos Europos parlamente taip pat nerodo daug aktyvumo, kai kalbame apie teisėkurą šioje srityje. Maisto švaistimas yra ne tik teisėkuros problema. Labai dažnai girdime, kad reiktų daugiau padaryti, kad būtų skatinama maisto gamyba, e, kad E, daug yra kalbama apie genetiškai modifikuotus organizmus, bet e, tai dažnai prieštarauja tam, ko mes siekiame. Ir dažnai būtent tai ir iššaukia didesnį maisto e, švaistimą. Taip pat turime nepamiršti ir etinių problemų Džiaugiuosi, kad mes palėtėme šią maisto švaistimo temą. Kalbant apie žiedinę ekonomiką, aš nemanau, kad mums reikia e, apibriežti šioje srityje. Man atrodo, kad tam, kad e, tai yra teisinga, kad mums reikia apibriešties, dėl to, kad jeigu mes norime kaž, su kažkuo kovoti, visų pirma turime apibriežti, rasti terminą e, to dalyko. E, Taip pat norėčiau auditorumo atstoviai užduoti klausimą, ar jūs turėtumėte kažkokių rekomendacijų parlamento nariams, ar galėtumėte mums kažkaip pasakyti, e, patarti, kaip mes galėtume labiau užakcentuoti šią problemą politinėje dar, darbo atvarkėje. Dėkoju, ponė pirmininkė sako ponė Zomer. Dėkoju taip pat ir auditorumams už šią ataskaitą. E, tai iš tiesų labai sudėtinga problema, maisto švaistimo problema ir įvairialypė problema. Ir aišku, problema prasideda jau nuo to, kad nėra tinkamos apibriešties, kas tai yra. E, dauguma kolegų jau sakė, kad yra skirtumas tarp to, kas yra prarandama ir kas yra išvaistoma. E, nemanau, kad ūkininkai išvaisto, nes jiems švaistimas reikštų ir lėšų švaistimą. Aišku, būna prara, derliaus e, praradimai, e, yra sandėliavimo kažkokie praradimai, pavyzdžiui, dėl gribel, gribelinių susirgymų, dėl kažkokių tai kenkėjų. Manau, kad tokius dalykus mes turime aiškiai atskirti ir aiškiai apibrėžti, nes kitaip mes negalėsime. E, e kovoti su tuo tokiu praradimu ar išvaistimu būtent pirminės gamybos stadijoje. Taip pat norėčiau pabrėžti, kad ne tik e, privatus ūkiai ir prekyba, e, pre, prekybininkai yra e, atsakingi už maisto švaistimą. Reikia vis tik tai nepamiršti, kad 53 procentai maisto švaistimo įvyksta namų ūkiuose. Tai yra problema, kurią mes jau dažnai aptariame Ir esminė problema yra tai, kad žmonės nelabai žino, kas yra maisto produktai. E, e, jie nemoka elgtis su maisto produktų įvairove. Dažnai namų ūkiuose nebegaminama maisto, e, žmonės nebemoka patys ruošti maisto ir būtent. E, E, atsiranda įvairios e, su tuo susiję problemos, pavyzdžiui, e, viršsvaro problema ir taip toliau. Taip pat reikia pasakyti, kad ir ligonių kasos valstybėse narėse taip pat pramegojo tam tikrus dalykus, pavyzdžiui, apie tai, kad pramegojo tai, kad reikia, reikėjo laiku pradėti šviesti visuomenę apie maisto vertę, apie tai, kaip reikia tinkamai elgtis su maistu. Dabar ir to ryšio su žemės ūkiu nėra tokio kaip anksčiau. Apie 80 procentų ES gyventojų gyvena miestuose ir jeigu vaikų darželiuose ir mokyklose nemokama, nemokama kaip atsiranda maistas, tai iš kur vaikams tai žinoti. Ir manau, kad būtent šioje srityje Europos komisija turėtų labai daug nuveikti. E, ir manau, kad būtent čia E, šioje srityje reikia daug nuveikti, nes būtent e, trūksta švietimo, trūksta informacijos. Jeigu e, visuomenė daugiau žinos apie maistą, apie maisto produktus, apie maisto produktų galiojimo terminą, E, tai tuomet galbūt ir nebus e, tokios didelės problemos, nes dabar būtent tas galiojimo terminas yra didžiulė problema dėl to, kad vartotojai net nežino, ką tai reiškia tas galiojimo terminas, tas best before. Jie tiesiog pamato tą datą ir išmeta, geriau jau išmeta maisto produktus. Todėl manau, kad labai svarbu būtų valstybėms narėms keistis gerąją patirtimi ir <clears throat> Nežinau, ar mums dar reiktų steigti kažkokią naują platformą šioje srityje, galbūt e, tą reiktų daryti kažkaip kitaip. Dėkoju. Aš po dviejų minučių pradėsiu rodyti ženklus, nes iš tiesų mes turime neviršyti laiko limito, nes mūsų laukia dar kitos diskusijos kitomis temomis ir taip pat jau baigiau kalbėtojų sąrašo. Dabar kita mūsų kalbėtoja, ponia Krūpa. Ačiū. Aišku, svarbu kalbėti apie maisto švaistimo priežastis, o jų yra tikrai daug, kaip buvo pasakyta. Aš netgi teikiau e, šią temą pakeitimus ir aš dar norėčiau atkreipti dėmesį į maisto kokybę, kuri vis prastėja, mano nuomonė. Ir kalbant apie natūralią mediciną, Lenkijoje buvau tokiuose kursuose, kur buvo kalbama, kad jau e, vištienos negalima valgyti, nes ten antibiotikai, pesticidai ir visokios kitokios e, substancijos. Ir kad liko tik kalakutai, bet kalakutai būtų krūtinėlėje, pasirodo irgi yra ir fosforatų, ir kalogenų, ir e, viso kito, kad gražiai atrodytų ta mėsa. Tai čia vienas e, aspektas - priedai maisto, įvairūs pesticidai. O dar vienas dalykas, į kurį norėčiau atkreipti dėmesį, Pastarojų metų Lenkijoje pasirodė straipsniai apie maisto produktų padirbinėjimą, iš ko užsidirba tie, kas e, padirbinėja ir užsidirba didžiulius pinigus. Tai mano klausimas būtų apie tas baudas, kurios turėtų būti jiems taikomos, jeigu kontrolė mm, padėtų juos atsekti. Milijonai zlotų Lenkijos yra uždirbama tokiais mm, neteisėtais būdais. Ar jūs nemanote, kad per daug liberalūs teisės aktai ir kontrolės stoka Nes tose straipsniuose Lenkijoje buvo pasakyta, kad praktiškai prie kiekvienos etiketės buvo galima prikipti. Tai, kas ten buvo parašyta, netitiko tiesos. Taigi, kaip tą kokybę užtikrinti? Prisimenu paskutinėme praeitamžiaus dešimtmetyje, kai jau buvo pradėta padirbinėti maisto produktus, nustojau pirkti mm, didesnius kiekius, nes iš tikrųjų įdedi ką nors į šaldymo kamerą ar į šaldytuvą ir po poros dienų jau nebemanoma vartoti to produkto. Taigi mano klausimas būtų, ar ES lygmenių būtų galima spręsti kokybės klausimą. E, dar viena pastaba - žemės ūkis. Ūkininkai, bet jau mūsų šalyje, gauna grašius, o produktai brangus mm, kalb, turim kalbėti apie visą e, skirstimo e, tiekimo grandinę. Mm, galbūt ir šias rytį reikėtų reglamentuoti. Aš gydytoja, neteisininkė, bet man atrodo, kad e, galima būtų tokiu būdu padėti gerinti. Mm, na ir aš teikiau pakeitimus dar ir dėl kitų dalykų. Aš tikiuosi, kad jiems bus pritarta. Ačiū. Mr. Florence. Ačiū, ponas Florence gerbdamas gydytojos iš Lenkijos e, nuomonę, vis tik galiu pasakyti tai, ką jūs dabar sakote, jūs tą turite sakyti Varšuvoje, atsiprašau, bet tik tai ten jūs galite kažką pakeisti. Nes e, nebent jūs norite mums pasakyti, kad jums, jums reikia Europinio teisės akto, kuris apgintų jūs nuo jūsų vyriausybės. Tai tada taip ir sakykite. Visų pirma, norėčiau padėkoti referentiai už jos darbą e, norėčiau pasakyti, kad aplinkos reikalų komitetas, aplinkos saugos reikalų komitetas tikrai e, labai daug dėmesio skyrė šiai e, temai, bet viena dama iš komisijos dėja kažkada nubrėžė raudoną liniją ir pasakė, kad e, šita tema atiduodama Sanko generaliniam direktoratui. O e, tai, kas vyko aplinkosaugos generalinėme direktorate, nebebus e, pratestas. E, šiaip atrodo yra kreipiamas dėmesys į tai, kas buvo padaryta ir bandoma tęsti, bet šiuo atveju taip nebuvo, nežinau, ar įvyko ten kažkoks konfliktas pačioje komisijoje. E, iš, prie to, kas buvo pasakyta apie maisto švaistimą, aš negaliu daug čia pridu, prid, pridurti. Iš tiesų, e, pavyzdžiui, jeigu mes kalbame apie e, apie bulvių e, derlių, tai dažnai yra tam, nustatytos tam tikros ribos ir e, jeigu, pavyzdžiui, bulvė yra mažesnė už, negu 3 cm, tai sakoma, kad ją reikia išmesti, o dar be to reikia už tai sumokėti e, valymo ir perdirbimo mokestį. Taigi, aš norėčiau pasirūpinti, kad e, kad tokios taisyklės, kurias nustato tam tikri e, maisto perdirbėjai, pavyzdžiui, McCain tokia įmonė, kuri vėliau McDonald'ui perdoda savo e, produkciją, e, tai iš tiesų reikia, e, reikia kovoti su tuo, nes e, E, jeigu bulvė yra mažesnė arba jeigu joje yra kažkoks pažeidimas, kurį lūpdamas gali panaikinti, tai nereiškia, kad tą bulvę reikia išmesti. Atpavim koledze, že... Labai trumpai atsakysiu, kolegai, trys ketvirtadalį maisto produktų yra iš užsienio. Ačiū. Ačiū, bet kontrolė e, toliau vykdoma ir jūsų šalyje. Pone Pirik, ką Jūs manote? Ačiū. Diskusija tikrai labai įdomi. Norėčiau pratesti Karlo Heinzo Florenco mintį, bei Renato Zomer mintis ir šešėlės pranešėjos dėlį. Maisto e, atliekos. jas galima panaudoti keulių šerimui. Ir tai iš dalies ir yra žiedo ekonomika. Pagaminti maisto produktai gali būti mm, panaudojami ir kitiems tikslams. Mano šalyje yra teisės aktų šiuo klausimu. E, taip, tas maistas taip pat gali būti panaudojamas energijos gamybai arba gali būti tiesiog paliekamas dirboje ir ten e, taip pat virsta kitais e, dalykais. E, mokyklose dėstoma e, dė, dėstomi dalykai apie maisto produktus, apie tai, ką galima nusipirkti parduotuvėse ir ką pasigaminti iš jų. Manau, kad tai turime akcentuoti, kad žmonės suvoktų, ką jie perka ir, ir iš ko jie gaminasi maistą. Mytybos sektorius. Čia taip pat galima būtų kai ką nuveikti, nustatant tam tikrą porcijų dydį. Jei porcijos būtų tinkamo dydžio, tuomet mažiau maisto liktų lėkštėse. Taip pat manau, kad reikia laikytis bendrųjų gairių, o nesigilinti per nelyg smarkiai smulkmenas. Ant Dėkoju, ponė pirmininkė. Jau buvo paminėta daug aspektų susijusių su šia tema. Aš norėčiau labai padėkoti poniai Jakobsen už auditorumo ataskaitą, kurioje jinai mums aiškiai parodė, kaip yra svarbu kažką nuveikti šioje srityje. Taip pat norėčiau padėkoti ir mūsų pranešėjai, poniai Borzan. E, gaminant maisto produktus mes dažnai pamirštame, kad e, Tai yra susiję taip pat ir su energe, energijos ištekliais ir e, su CO2 išmetimu. Ir e, jeigu mes 50 procentų mūsų produktų išmetame, tai turime turėti omeny, kiek išvaistome ir energijos, ir kiek žalos aplinkai padarome. E, jeigu e, pusė visų pagaminamų maisto produktų yra išvaistoma, e, ir kalbama, kad bent pusę jų reiktų sutaupyti, tai vis tik tai reiktų išsiaiškinti, kas yra ta pusė ir apie ko mes pusę kalbame. Taigi būtų svarbu turėti čia aiškias apibrieštis. E, ir e, jau kaip ir viena kolegė minėjo, labai svarbus dalykas yra e, maisto praradimas ir e, švaistimas, e, nes pavyzdžiui, kai blogai sandėliuojami maisto produktai, tai jau tuomet kalbame apie švaistimą, o ne apie maisto produktų praradimą. E, noriu paminėti tokią iniciatyvą iš Prancūzijos, kur yra konkretus teisės aktas, pagal kurį e, yra reglamentuojama, kaip e, restoranai arba didžiuliai prekybos centrai turėtų elgtis su maisto produktais. Yra panašios iniciatyvos ir Vokietijoje, pavyzdžiui, vienas restoranas Berlyne bando imtis tam tikrų veiksmų, prieš nesuvalgytas porcijas. E, tokios iniciatyvos yra gerai, bet ką mes galėtume padaryti ES lygmenių, kad išspręstume šią problemą. Ir paskutinis klausimas galiojimo terminas. Pone Zomer jau tai paminėjo. Ar mes čia galėtume pasirūpinti ES lygmen, lygmenių, kad mažiau būtų išvaistoma maisto produktų, matau jų būtų išmetama. Dėkuoju, ponė Dali. Um, Ačiū pirmininkė. Noriu visų pirma padėkoti poniai Jakobsen už tai, kad atėjo su mumis aptarti šios svarbios temos, bei Biljanai Borzan, kuri puikiai padirbėjo rengdama pranešimą šią temą Paminėjau jūs abi, nes manau, kad e, tai puikus pavyzdys, kaip dvi e, institucijos gali dirbti drauge, sutelkdamos dėmesį į tokią svarbę temą. Ypač dėl to, kad maisto atliekos, maisto švaistimas, kaip sakė Biljana, ne tik politinis klausimas, tai ir moralinis klausimas. Ypač įvertinus skaičius, kuriuos minite savo ataskaitoje, Ir ypač dėl to, kad kiekvienas europietis per metus išvaisto apie 180 kg maisto. Tai tikrai svarbus ištekliai. Įdomu, kad jūsų ataskaitoje teigiama, kad komisija nekovoja pakankamai veiksmingai su e, maisto švaistimu ir kad jos ambicijos šioje srityje netgi sumažėjo. Uh, Ir taip pat jūs ne, nereikalaujate naujų iniciatyvų, o manote, kad svarbu tinkamai gyvendinti jau egzistuojančias iniciatyvas. Taip pat minite vieną svarbų dalyką įvertinti iniciatyvų dėl kovos su maisto to švaistimu poveikį. Norėčiau, kad daugiau apie tai pakalbėtumėte ir kaip konkrečiai e, parengtas poveikio vertinimas mums padėtų, ypač politinių lygmenių. Klausomės apie žemės ūkio e, aktualijas ir problemas, bet mums įdomus ir jūsų požiūris, kaip galėtume pakreipti žemės ūkio politiką, kad mažiau e, pagaminamų produktų būtų išmesti. Nekalbant apie politiką, kiek maisto atliekų galime susijęti su namų ūkiais ir kaip pasitelkus politinės priemonės galėtume e, skleisti informaciją apie šį iššūkį. Galiausiai buvo e, minėti dovanojami maisto produktai, abi kalbėtojos minėjo. Jūs sakėte, kad reikia pašalinti kliūtis, kurios neskatina dovanoti maisto. Kokios, kokias konkrečias priemonės jūsų nuomonė E, reiktų įdėkti, kad jos paskatintų maisto dovanojimą. Ačiū. Ačiū, Mr. Pedičinį. Ačiū, ponas Pedičinį. Ačiū. Aš taip pat noriu padėkoti auditorumams už šią ataskaitą dėl kovos su maisto švaistimu. E, mūsų komitetas, kaip jau minėta, šį klausimą traktuoja kaip atliekų, e, e, atliekų temos dalį, tai yra žiedinės ekonomikos dalį. Taip pat, kaip jau buvo minėta, buvo, būtų svarbu gauti patikslinti mūsų siekius numatytus 2050-ųjų svarbu prevencija, nes reikia investuoti į informavimo kampanijas mokyklose, e, geriau e, bendrauti su piliečiais ir, pasi, ir, ir užkirsti kelią maisto švaistimui. Taigi visų pirma prevencija, po to maisto gelbėjimas, kad, kad maisto produktai netaptų atliekomis. organinių atliekų e, atskirimas, taip pat maisto atliekų perdirbimas, e, maisto gamyba tinkama žmonių vartojimui ir, ir gyvūnams. Ir taip pat turime peržiūrėti, kokie mokesčiai taikomi dovanojama maistui. Ar taip tikrai mums padės mums pasiekti išsikeltų tikslų? Ar tikrai išspręsime šią problemą vien pasitelkiant apmokestinimą? Um, Ačiū. Dabar sutiksiu žodį Europos komisijos atstovai. Ačiū pirmininkė už galimybę trumpai atsakyti ir e, priminti komisijos įsipareigojimus ir pasiryžimą sumažinti maisto švaistimą ir maisto praradimą Ir aš norėčiau išsklaidyti nuogastavimus ir auditorumų ir jūsų narių, kad e, komisija neva, nepakankamai daro ir nepakankamai rimtai žiūri, bet mes iš tikrųjų siekiame užsibrieštų tikslų per įvairias politikos kryptis, užsiimame prevenciją, ir maisto švaistimo mažimu. Ir aišku, kad tai yra svarbu išteklių taupimo požiūriu. Mes girdėjome, kad šiandien buvo minimas žemės ūkis, bet e, taip pat svarbu kalbėti apie išteklius žuvininkystės sektoriuje, apie pasiekmes aplinkai, apie gamybą. Ir taip pat apie galimybę panaudoti nesunaudotą maistą, e, jį užtikrinant, kad jis pasiektų žmonės, e, kuriems jis reikalingas. Taigi mes siekime taikyti visą apimantį požiūrį, apimantį visas politikos kryptis. Mes jau dabar turime patvirtintą veiksmų planą, tai yra žiedinės ekonomikos e, rinkinys ir Santi generalinis direktoratas yra atsakingas už tai komisijoje, bet ir kitos komisijos tarnybos čia atstovaujamos ir šioje salėje. Ir mes visi dirbame siekdami tų pačių tikslų, taigi m, mm, tikrai galiu išsklaidyti jūsų nugastavimus. Taip pat reikia visų veikėjų įsitraukimo ir valstybių narių, ir visų maisto grandinės dalyvių ir gamintojų, ir platintojų, ir vartotojų. Ir mes e, taikome ES platformą, tokią priemonę. E, joje jau dalyvauja kai kurios valstybės narės. Audito rūmai abejojo, ar tai yra tinkama platforma, tinkama priemonė e, padėsinti pasiekti tikslų prevencijos ir mažinimo, bet mes manome, kad tikrai pridėtinė vertė yra, nes tai yra ta platforma, kurioje galima keistis gerąją patirtimį, taip pat uh, stiprinti visų veikėjų įsipareigojimus. Ir galime pasakyti, kad kol kas atliktas darbas e, per pirmosius susitikimus forme tikrai e, rezultatai labai geri ir mes jau esame numatę tolesnės diskusijas e, vėliau šiais metais. Veiksmų planas, kurį mes turime įvardyje konkrečius siektinus tikslus, taip pat įvardyje probleminius klausimus, kuriuos nurodė ir kalbėjo komiteto nariai. Kas yra maisto švaistimas? Apibrieštis yra aktualus klausimas. Aišku, mes negalime dabar užbėgti už akių maisto švaistimo pagrindų direktyvai, nes būtent tame kontekste bus toliau apie, aptariama ši apibrieštis, bet mes jau dabar siekime parengti metodologiją. Ir komisija nemano, kad jau dabar reikia konkrečios teisinės apibriešties, bet e, mes turime dabar aiškiai mm, suvokti, kas yra maisto švaistimas, ką apima šį savoką, tam, kad galėtume, kokius tikslus turėtume užsibriežti ir kokias priemonės taikyti. Ir galiu pasakyti, kad tai tikrai nebus 30 procentų iki 2050, bet 50 procentų iki 2030. Taigi tai yra tikrai labai ambicingas tikslas. Ir ateityje, aišku, mes turėsime geras stebėsenos priemonės. Buvo kalbama apie maisto dovanojimą, maisto dotacijas. E, tai yra tikrai labai svarbus klausimas ir matome, kad teisinė struktūra yra nustatyta, bet valstybės narės ją skirtingai interpretuoja valstybių narių kompetitingos institucijos. Taip pat ir pačios suinteresuotas šalis ne visada viską vienodai supranta. Taigi mm, galima dar tikrai pasinaudoti maisto dovanojimo sistema. Bet čia mes šioje srityje rengiame gairias e, maisto dovanojimo srityje ir taip pat PVM klausimas, e, kuris buvo paminėtas diskusijose, taip pat bus vienas, viena tų sričių, kuri padės mums sustiprinti veiksmų šioje srityje. Ir m, mm, taip pat e, mes mm, reaguojame į bandomojo projekto rezultatus, e, kaip skleisti informaciją, dalintis gerąją praktiką ir svarbu, kad nepanaudotas maistas būtų nukreiptas atgal į maisto grandinę ir panaudotas gyvūnų pašarams. Taigi darbai šioje srityje taip pat stumėsi į priekį. Ir aš manau, kad mes sutarėme visi ir dėl to, koks turėtų būti dabartinių vartotojų praktikų e, taikymo poveikis. Būtent reikia skleisti informaciją, informuoti vartotojus, e, dirbti ženklinimo srityje. Komisijos tyrimas dabar šiuo metu atliekamas, kuris padės mums e, geriau suprasti suinteresuotų šalių praktiką, taip pat kompetitingų institucijų praktiką. Ir mes, aišku, Turime atsižvelgti į tai, kad turi būti užtikrinti aukšti maisto saugos standartai ES. Ir aišku, yra kitų priemonių, kurios padeda užtikrinti tokį saugumą. Prisiminsite, ponė pirmininkė, kad neseniai buvo pasiektas sutarimas dėl komisijos pasiūlymo dėl maisto grandinės oficialios kontrolės. Tai mūsų nuomonė taip pat yra labai patikima priemonė šio požiūriu, kurią gali naudotis valstybės narės. Uh, Mm, taip pat e, manau, kad e, jūs tikrai e, pamatysite, kad mūsų veiksmai atitinka poreikį, bet aišku, tų veiksmų turi būti daugiau, mes turime toliau dirbti ir ateityje nebejoju turėsime dar galimybių prie šios temos grįžti. Ačiū ponus Gumbel, dabar suteiksiu žodį vėl poniai Jakobson išgirdome įvykusią diskusiją, dabar galimybė jums sureaguoti. Ačiū pirmininkė, ačiū Jums už labai įdomią diskusiją. Kaip girdėjome, buvo iškelta tikrai nemažai klausimų, išsakyta įvairių nuomonių apie tai, kaip kovoti su maisto švaistimu. Man buvo užduota pora klausimų susijusių su mano pasisakymu ir aš norėčiau atsakyti į klausimus. Pradėsiu. Dėl BŽUP mes ketiname įtraukti šią temą į e, kitą BŽUP peržiūrą ir nagrinėsime, kaip pirmin, pirminis sektorius gali laimėti iš e, maisto švaistimo sumažinimo. Iš tikrųjų, turime galvoti apie visas politikos kryptis. Dar buvo užduotas klausimas apie tai, kaip galėtų vykti poveikio vertinimas. Mes e, atlikome bandomąjį projektą, kur buvo siekima išsiaiškinti, kaip padidinti ūkininkų pelną. Ir mes manome, kad politikos krypčių peržiūra e, galėtų susitelkti tai, kaip geriausia būtų sumažinti švaistimą ir kaip ES politikos kryptis galėtų būti tarpusavėje suderintos. Taigi komisija turėtų į tai atsižvelgti, kai atlieka poveikio vertinimą. Reikia žiūrėti, kaip viskas dera kaip e, taikyti struktūrinį požiūrį. Taip pat nemažai buvo kalbėta apie apibriešti ir aš norėčiau taip pat e, šią temą pasisakyti. Labai svarbu turėti aiškę maisto švaistimo apibriešti, nes, kaip žinote, mes taip pat e, esame įsipareigoję siekti jungtinių tautų darnaus vystimosi tikslų, ypač 12 E, tikslo, trečio uždavinio, kuriame kalbama apie tai, kad e, būtina mažinti maisto švaistimo rodiklį vienam gyventojui, mažinti maisto praradimą gamybos ir tiekimo grandinėje ir šių tikslų pasiekti iki 2030 metų. Mm, aš tiesiog auditorė paprasta, bet aš noriu paklausti, kaip galima pamatuoti mm, tos rezultatus, jeigu neturime mm, išeities taško. Bet kas gali pasakyti, kad e, sutaupo ar sumažina maisto švaistimą 20, 30, 50 procentų, bet svarbu remtis kažkokiu išeities tašku, baziniu rodikliu. Uh, Ir manau, kad komisija taip pat turėtų apie tai pagalvoti, nes e, tai svarbu ir valstybėms narėms, ir visai Europos Sąjungai. Taip pat e, buvo užduotas man klausimas apie tai, kaip galima būtų mm, užtikrinti, kad maisto švaistimo klausimas e, atsidurtų politinės darbo tvarkės viršuje. Reikia daryti spaudimą komisijai ir valstybėms narėms, bet taip pat komisijos generalinių direktoratų turėtume prašyti glaudžiau bendradarbiauti ir siekti konkrečių rezultatų. Taip pat e, turime mm, gilintis į gerosios patirties pavyzdžius valstybėse, valstybėse narėse. Manau, kad yra vietos mm, lygmenių tikrai gerų pavyzdžių ir mm, yra ko vieniems iš kitų pasimokyti. Taip pat mes turėtume pasinaudoti dabartinių teisės aktų teikiamomis galimybėmis. Kaip sakiau, naujų teisės aktų nėra, mes turime geriau panaudoti dabar turimas galimybės. Pagalvoti, kaip e, veiksmingiau kovoti su maisto švaistimo dabartinėmis priemonėmis. Dėl maisto dovanojimo buvo užduotas klausimas, te, kokie yra teisiniai apribojimai. Mes ataskaitoje patikėme keletą pavyzdžių. Pavyzdžiui, PVM maistui pavyzdys. Tai yra klausimas, kurį nuolat užduoda valstybės narės komisijai. Prašo paaiškinti, kaip PVM turėtų būti taikomas dovanojamiems maisto produktams. Taigi šį klausimą reikia išspręsti. Ar PVM turi būti taikomas, ar galima mm, netaikyti PVM. Ir tuo pačiu nepažeisti PVM direktyvos nuostatų. Toliau hygienos teisės aktai. Uh, Panašu, kad nėra konkrečios e, apibriešties, e, paaiškinimo, mm, koks yra maisto bankų ir labdaros organizacijų statusas, e, ar jiems turi būti taikomus visos teisės nuostatos maistos ryties teisės aktų, ar vis dėlto joms galioja kažkokios išimtis. Mes turime galvoti apie tai, kaip palengvinti tokių organizacijų veiklą. Ir dar pasakysiu, kad tai yra speciali ataskaita, kurią atliko audito rūmai, o mūsų procedūros paprastai yra tokios, kad e, po ketverių, penkerių metų mes grįžtame prie to paties klausimo ir nagrinėjame, ar komisija atsižvelgia į mūsų patiktas rekomendacijas. Taigi po kelių metų mes e, atliksime tokią peržiūrą ir nagrinėsime, kaip maisto švaistimo klausimas buvo toliau sprendžiamas ir galbūt mes nuspręsime teikti naują ataskaitą arba įtrauksime į ataskaitą kažkurio kitų klausimų ir jums ją pateiksime, kad e, jūs matytumėte, kokia yra padaryta pažanga šioje srityje. Aš tikiuosi, kad atsakiau į visus klausimus, bet e, mielai atsakysiu ir dvišalių pagrindų. Ačiū. Ačiū Jums už pasisakymą, ačiū, kad dalyvavote mūsų šios dienos posėdėje. Ir toliau mes periname prie kito klausimo mūsų darbo tvarkėje. Tai yra keitimasis nuomonėmis su komisija dėl paukščių ir buveinių direktyvos reglamentavimo kokybės ir rezultatų programos kontekste. Ir iš karto suteiksiu komisijos atstovui žodį. Atsiprašau už tai, kad mes vėluojame, bet tikrai labai įdomi vyko diskusija ankstesnių klausimų. Bet e, esu tikra, kad tokia pati bus ir e, su jumis. Ačiū. Dėkoju, ponės ir ponai, komiteto nariai. Man labai malonu lankytis jūsų posėdėje ir e, informuoti jūs apie tai, e, kokia dabar yra situacija. E, kaip vyksta su gamta, gamtos apsauga susijusių direktyvų būklės įvertinimas. Ir mes labai vertiname tą galimybę informuoti jūs, įvertinti būklę, esamą situaciją ir, ir pasvarstyti, kokie yra kiti e, žingsniai. Taip pat manau, kad mes turėsime galimybę aptarti tam tikrus klausimus, kurius jūs galbūt užduosite. E, dabar norėčiau paprašyti rodyti skaidrės, galbūt taip mes pagreitinsime pristatymą šitos temos. E, išeities taškas matyti nieko nestebina. E, mes turime kalbėti apie biologinės įvairovės strategiją. Ir reikia aiškiai pasakyti, kad e, šitos strategijos įgyvendinimas iki 2020 metų e, jam iškilo grėsmė. E, Europoje yra pernelik daug rušių ir įvairių rušių buveinių ir tik 50 procentų yra, iš jų yra tinkamai val, valdoma. E, Marinė Natura 2000 tinklas kol kas yra nepabaigtas, čia yra tam tikrų trūkumų ir taip pat yra e, netgi atveju, kai yra labai nelankščiai reaguojama, kai vietos ir nacionalinės institucijos labai vėluoja. E, taip pat yra trūkumų taip pat ir bendradarbiaujant šioje srityje tik 11 procentų ES piliečių apskritai žino apie Natūrą 2000 ir apie e, gamtos apsaugos direktyvas. Ir manau, kad šioje srityje mums reikia e, veikti ir veikti taip pat ir peržengiant Natūrą 2000 e, ribas. Ir tokiu būdu mes turėtume e, pasiekti e, E, savo tikslus, nes dabar e, tikslų įgyvendinimas iki 2010 metų jiem iškilo grėsmė. Ir komisija e, inicijavo didžiausias, didžiuosius viešuosius klausimus šia, šioje srityje ir apie 552 tūkstančiai respondentų dalyvavo apklausoje. E, ir Mes e, tai, tuo remdamiesi vertiname situaciją ir e, taip pat e, gruodžio 7 dieną įvyko atitinkamos diskusijos, pagal kurias mes padarėme išvadą, koks, yra, koks galėtų būti tas būklės įvertinimas, turint omenyje, kok, kokie svarbus yra šitie dokumentai. Ir išvada yra labai aiški. E, visos su gamtos apsauga e, susijusios direktyvos atitinka savo tikslus. E, ir esminė problema yra ne teisėkuros aktai, bet tai, kad reikia pagerinti jų įgyvendinimą. Taigi mums daugiau reikia nuveikti šioje srityje. Ir um, tai yra labai svarbu, nes mes e, turime labai daug įvairių priemonių pagal savo biologinės įvairovės strategiją, kalbant apie tarptautinės konvencijas, e, apie tvarios plėtros, e, taip pat tvarios plėtros tikslus ir E, visas direktyvas, pavyzdžiui, paukščių ir natūralių buveinių direktyvas, visa tai, ką aš išvardinau, yra pagrindinės priemonės, e, su kuriomis mes turime e, dirbti, norėdami pagerinti jų įgyvendinimą ir užkirsti kelią neigiamai tendencijai, kad nepavyks pasiekti tikslų. Taigi, komisija nusprendė, kad mes nepradėsime iš naujo svarstyti šitų direktyvų, bet parengsime veiksmų planą, kuris bus orientuotas į gyvendinimą. Ir šito plano tikslas būtų e, suvokti pilną e, ES taisyklių potencialą, e, kuris padėtų mums pasiekti E, tikslų susijusių su gamtos apsauga, su visuomenės veikatos apsauga. Mes turime suvokti esamų direktyvų potencialą ir tai, kaip jos gali prisidėti prie biologinės direk... įvairovės dire... strategijos. Taip pat mes turime e, suderinti tas direktyvas su platesniais e, socialiniais ir ekonominiais tikslais. Kaip jau minėjau, šitas planas yra derinamas su kitomis e, politikomis, pavyzdžiui, žiedinės ekonomikos, e, energetikos sąjungos ir taip toliau. Ir visa tai turėtų padėti mums veikti vengsmingiau E, ir pasiekti geresnių, ambicingesnių rezultatų susijusių su biologinė įvairovė ir su jos tikslų siekimu. Yra keturi didžiuliai e, veiksmų blokai arba tokios keturios sritis, kuriuose mes dirbame, e, siekdami parengti šį veiksmų planą. Šis veiksmų planas Taigi turi tokia, tokius keturias prioritetinės rytis. Visų pirma, mes turėtume suderinti e, atitinkamas politikas, toliau mums reikia daugiau nuoseklumo ir geresnio suderinimo su socialiniais ir ekonominiais tikslais. E, taip pat e, mums reiktų pagerinti investicijas į Natūrą 2000 ir pagerinti sąveiką su atitinkamais ES fondų E, fondais. Ir taip pat e, ketvirtas tikslas reiktų gerinti bendravimą e, su suinteresuotomis šalimis ir, ir taip pat geriau informuoti visuomenę. Ir tą mes bandysime, šitos tikslus bandysime įgyvendinti per artimiausius metus. Ir aišku, mes turime taip pat nepamiršti diskusijų dėl BŽUP ateities ir mes turim, nustatysime konkrečius veiksmus, kuriuos galėsime suderinti su visomis direktyvomis ir kurie padės geriau pas, įgyvendinti tas direktyvas. Aš e, norėčiau pristatyti kai kuriuos veiksmus. Jeigu mes norime gerinti suderinamumą, tai čia yra penki svarbus dalykai, kuriuos reiktų padaryti. E, Visų pirma, e, valstybės narės turi pabaigti savo darbą, jeigu jos turi e, geriau įgyvendinti egzistuojančias direktyvas. E, o dabar kol kas mes matome, kad yra tam tikrų trūkumų, ypač e, jūrų srityje. Žemės sausumos srityje e, tikslai yra geresni. E, kalbant apie Natūrą 2000, E, su teritorija sudaro apie milijoną kvadratinių kilometrų, tai yra apie 80 procentų visos ES teritorijos ir tik pusė iš jų, e, pusė iš tos teritorijos yra kažkaip valdoma. Taigi šitame valdyme mes taip pat matome e, spragas ir e, taip pat e, su tuo yra susiję tam tikros problemos. Toliau mes turėtume e, geriau suderinti ir pristatyti atitinkamus tikslus bei veiksmus. Ir jau buvo pristatytas atitinkam, pristatyta atitinkama ataskaita šioje srityje ir aš norėčiau padėkoti jūsų komitetui už paramą. Mums reiktų Natūra 2000 e, įtraukti į į E, į R. Ir e, mes turėtume skatinti e, atitinkamus geografinius procesus ir kovoti su bendrais iššūkiais kartu. Taip pat yra e, labai svarbu, e, kad mes keistumėmės e, e egzistuojančią praktiką, nes žinote, kad kai kada e, vyksta E, tokie incidentai, kai tam tikros rūšys tarsi konfliktuoja su žmonėmis, taigi manau, kad mums reikia geresnio dialogo, geresnio bendradarbiavimo šioje srityje. Taip pat norėčiau informuoti Jūs, kad mes turime, e, inicijavome tam tikrus veiksmus dėl, dėl apdulkintojų taip pat skatindami geresnę biologinę įvairovę. Ir šita in, in, iniciatyva dabar yra vertinama, vyksta politinio vertinimo procesas. Ir, ir kol kas e, šita, šita strategija susijusi su apdulkintojais yra didžiausia problema. Taip pat e, mums reikia geresnių gairių, e, daugiau veiksmų, kurie padėtų, e, gyven, padėtų pagerinti gyvendinimą įvairių teisės aktų. Mums reikia pažangesnio požiūrio, kad pavyzdžiui, aplinkosauginiai tikslai būtų suderinti su socialiniais ir ekonominiais tikslais. Ir mes matome, kad daugelie valstybių narių iš vis yra neaišku, kas yra leidžiama, kas yra neleidžiama pagal Natūra 2000. E, mes turėtume e, geriau valdyti e, atitinkamas rušis ir čia reikia gai, tam tikrų gairių ir mums norėčiau pasakyti, kad mes rengėme tas gairias visomis ES e kalbomis. Ir, tai, ir jau yra apie 20 tokių, parengta tokių atitinkamų e, dokumentų, patarimų e, dokumentų ar, ar vadovų, e, gairių. Ir e, mes taip pat bandysime skatinti pagalbos mechan, e, priemonės, tai yra e, teikti kažkokius patarimus, mokymus renkti, nes jau kaip minėjau, e, daugelie valstybių narių e, e, būtent reikia bendradarbiauti su vietos institucijomis, paremti jas, padėti joms renkti atitinkamus mokymus. Taip pat reikia geresnio vertinimo, geresnės prieigos prie domenų, čia reikia nepamiršti Kopernikus sistemos mes turime gauti daugiau žinių, daugiau informacijos, kas vyksta ir <clears throat> geriau valdyti Natūra 2000 teritorijas. Ir taip pat mes turime įvertinti ekosistemos paslaugas. E, tai yra dar viena iniciatyva, kuri yra svarstoma ir e, kuri bus įtraukta į mūsų veiksmų planą. Toliau trečiasis blokas susijęs su investicijų skatinimu. Mes galime daug kalbėti apie mokymus, apie valdymą, bet jeigu mes e, nekreipsime dėmesio į fondus, e, tai nebus ir jokios sėkmės. Šioje srityje yra įmanomi vairūs fondai susijęs su įvairiomis pro, programomis, susijomis su regionu. E, E, plėtra, žuvininkystė, e, kaimo e, programomis. Manau, kad viskas yra įmanoma, jeigu mes galėtume atrasti tam tikrą sąryšį tarp atitinkamų fondų ir e, susijęti juos taip pat ir su biologinės įvairovės tikslai, tikslais. Ir e, mes turėtume e, parengti geresnius rodiklius, kurie padėtų įvertinti e, išlaidas šioje srityje, būtent e, gamtos apsaugos srityje. Aišku, tai yra nelengva užduotis, bet ją reiktų padaryti ir mes e, bandysime parengti atitinkamas priemonės, kurios padės remti Natūra 2000 iš privataus sektoriaus. Ir yra jau dabar atitinkamos iniciatyvos Ir, pavyzdžiui, e, parlamentas taip pat inicijavo vieną bandomąjį projektą, kuris padeda geriau mobilizuoti privatų sektorių šioje srityje. E, e, taip pat yra labai svarbu skatinti investicijas į žalėją infrastruktūrą ir mes tą taip pat skatiname ir manome, kad tą reikia susijęti taip pat su Natura 2000 teritorijomis. Tai, viena, tai galėtų būti labai veiksminga priemonė. Ir taip pat norėčiau pasakyti, kad mes mes norime padidinti e, LIFE fondą. Kaip žinote, tas LIFE fondas yra sudarytas iš keturių dalių e, susijusių su biologinė įvairovė, gamta, klimatu E, ir mes norime būtent stiprinti šito fondo e, tą gamtos dalį. Ir būtent tas LIFE fondas galėtų padėti spręsti tam tikras problemas susijusias su biologinė įvairovė. Toliau paskutinis e, blokas, problemų blokas yra informavimas, e, bendravimas su suinteresuotomis šalimis. 95 e, procentai ES e piliečių e, norėtų remti iniciatyvą susijusią su gamtos apsauga, bet tik tai e, labai nedidelis procentas žmonių apskritai žino, pavyzdžiui, apie nu, Natūra 2000. Ir reikia nepamiršti, kad tai yra, kad kaip tik šiemet yra e, penktosios metinės LIFE programos. E, e, data, kai buvo inicijuota šita programa, buvo kaip tik kovo 21 ir e, mes renksime atitinkamą deklaraciją susijusią su Natūra 2000 diena ir bandė, bandysime tokiu būdu atkreipti dėmesį, pasiūsti žinę. E, ES piliečiams, institucijoms ir renkti atitinkamus renginius susijusius su e, Natūra 2000, bandysime paskatinti jaunus žmonės pamastyti e, apie šias problemas ir tikrai yra labai daug dalykų, kuriuos galėtume nuveikti kartu, kartu su Europos parlamentu ir kartu mes, aišku, turėtume nuveikti žymiai daugiau. Taip pat e, galėtume įsteigti Natūra 2000 premiją ar prizą kažkokį už e, gerą teritorijų e, valdymą, e, bet čia vėlgi reikės pagalbos vertinant e, e šią programą. Taip pat e, čia nereikia pamiršti e, sąsajų su e, kultūriniu paveldu, nes gamta yra susijusi su kultūriniu paveldu. Ir taip pat reikia nepamiršti, aišku, ryšio ir bendradarbiavimo su vietos ir regionų institucijomis nes būtent regionai čia e, vaidina svarbu vaidmenį ir manau, kad įtraukdami regionus mes galėtume pagerinti direktyvų įgyvendinimą. Ir e, būtent regionų komitetas e, čia galėtų vaidinti svarbu vaidmenį. Taip pat norėčiau paminėti e, Europos korpusą. E, būtent jų pagalba būtų labai svarbi. E, mm, čia aš kalbu apie jaunus žmonės iš ES, kurie galėtų kaip savanoriai dirbti Natura 2000 teritorijose ir e, tai būtų tikrai labai svarbi parama. Aišku, e, mums nepavyktų e, gerai dirbti, jeigu nebūtų jūsų paramos. Todėl jūsų parama yra labai svarbus dalykas ir tikriausiai iš mano šito pranešimo jūs pastebėjote, kad visi tie veiksmai, kurių reiktų imtis, kalbant apie tuos keturis e, blokus, e, visi tie, visa tai e, atsispindi taip pat ir Europos parlamento rezoliucija, kuri buvo patvirtinta 2016 m. vasario mėnesį. Taigi noriu pasakyti Jums, kad ir Jūsų, jūsų darbas mus taip pat įkvepia ir taip pat yra kitų sričių, kuriuose mes galėtume e, bendradarbiauti ir kartu siekti tikslų. Toliau kokie yra kiti e, žingsniai, čia bus paskutinė skaidrė. E, mes norėtume imtis konkrečių veiksmų, nuo žodžių pereiti prie darbų, prie konkrečių veiksmų. Biologiniai įvairoviai iškilo grėsmė ir mes turėtume e, būti čia sąžiningi, tikslus ir e, turime pradėti veikti, turime įtraukti į tą veiklą e, vietos institucijas, ES institucijas ir taip pat suinteresuotas šalis. E, tvarkaraštis, kalbant apie veiksmų planą. E, tai ir būtų kitas mėnesis, balandžio mėnesį turėtų būti e, patvirtintas tas veiksmų planas, gegužės 15 diena bus Natura 2000 diena ir mes Mm, taip pat tikimės, kad konferencijoje, kuri, e, kurioje bus pristatytas veiksmų planas, jį vyks e, birželio 6 dieną, kad joje taip pat dalyvaus ir Europos parlamento atstovai. Galbūt Europos parlamentas e, taip pat surenks tam tikrus renginius, klausimus ar panašiai. Po, manau, kad po visų diskusijų susijusių su Natura 2000 mes turime kuo greičiau pereiti prie veiksmų, nes visi yra susirūpinę dėl klimato kaitos, visi yra susirūpinę dėl biologinės įvairovės ir e, o klimato kaita ir biologinė įvairovė yra dvi to paties medalio pusės ir mes turime tikrai e, žymiai daugiau nuveikti šioje srityje. E, tiek tarptautinių, tiek nacionalinių lygmenių. Taigi mes laukiame jūsų idėjų, jūsų paramos. Ir ypač dabar, kai mes e, baigiame e, vertinti tą planą, kai jisai e, tuoj bus patvirtintas, yra labai svarbu, kad jame atsispindėtų visos įmanomos priemonės ir visi veiksmai. Dėkuoju uždėmesi. Ačiū. Gerbiamas e, generalinį direktoriau. Jūs pasidalinote pozityviomis pastabomis. E, tikrai džiaugiamės jūsų pasirengimu dirbti su parlamentu ir informuoti piliečius apie bio, bioįvairovės svarbą. Mes žinoma domėsime šiuo klausimu. Ačiū už pasiūlymus ir tikėkime, kad mums pavyks draugę nuveikti e, naudingo. E, kažką naudingo gyvendinant šias vertingas ES programas. Dabar galimybė kolegoms pasisakyti. Pirmasis mano sąrašė yra ponas Florence. Pone generalinį direktoriau, aš e, labai dėkoju Jums, kad atvykote į mūsų posėdį. Aš esu vienas iš tų, nors esu ūkininkas, e, kuris sako, kad reikia ne iš naujo pradėti svarstyti tas direktyvas, bet tiesiog jas patobulinti. Ir jūs tą patį pasakėte. E, bet e, reikia dviejų partnerių, kai šokamas tango. Jūs kalbate apie piliečius, apie e, kad reikia geriau įgyveninti šitas direktyvas, bet pamirštate dar vieną sritį, tai yra ūkininkus. Aš žinau, apie ką kalbu, E, nes aš pats esu ūkininkas ir e, aš kartais galvoju, ar aš dar e, turiu kažkokį žodį savo ūkiją. Taigi noriu pasakyti jums, įtraukite į šią veiklą ir žemės savininkus, ūkininkus. Nes yra, pavyzdžiui, minimalaus atstumo reikalavimai ir kai uh, E, kai kurios valstybės narės reikalauja 70 metrų minimalaus atstumo, e, kiti reikalauja 1000 metrų. E, tai yra gudrus sprendimas, nes tada padvigubinamas tas plotas ir, ir pavyzdžiui, tada miestas neturi galimybės statyti naujos sporto aikštės mokyklai, pavyzdžiui. E, todėl aš norėčiau sakyti, kad e, reikia ir apie tai pagalvoti, e, taikant tam tikras taisyklės. Pavyzdžiui, norėčiau pasakyti vieną pavyzdį iš Niderlandų, kai kur, kai yra, kur yra uždrausta žasų medžioklė. ir, ir dabar dėl to kenčia e, sodai Niderlanduose. Taigi mes turime e, iš tiesų e, lyginti situaciją, analizuoti situaciją. Ir e, kai nepamastome tam tikrų dalykų, tai tada e, kyla tam tikros problemos, kaip tos su žasim, kai jos migruodamos nutupia soduose ir pridaro ten problemų. E, tai, ką komisija daro kai kuriuose valstybėse narėse, e, pavyzdžiui, Švedijoje, kur yra e, reikalaujama tam tikrų kur yra reikalavimų tam tikrų taisyklių e, ir duomenų apie vilkų populaciją, bet e, aš noriu atsiprašyti jūsų, kad dabar keliu šitą problemą, bet e, turėkite tą omenyje. E, aš Serbijoje lankiausi kaip me, medžiotojų pirmininkas. Ir man serbai pasakė, jeigu e, mums komisija privers kažkokias taisyklės susijusias su vilkais, tai tuomet mes e, nenorime dalyvauti tame procese. Todėl aš noriu pasakyti komisijai, palikite e, bažnyčią kaime. Jis pradėti taikyti dviejų minučių pasisakymo taisyklę, nes pasisakančiųjų sąrašas yra ilgas ir dabar jis jau baigtinis. Jei norite pasisakyti, bet dar, to, dar neįtraukti esate į sąrašą. Pane Gerling, kiti. Ačiū. Toliau ponas Lins. Mhm. Dėkoju, ponė pirmininkė. Aš norėčiau pratesti tai, ką pasakė kolega Florence. E, norėčiau pasveikinti komisiją e, dėl to, kad ji pristatė mums e, veiksmų planą ir atitinkamus veiksmus. Aš taip pat esu vienas iš tų, kuris nuolat sako, nebūtina persvarstyti visos direktyvos, bet yra labai svarbu e, pakeisti tam tikras e, nuostatas. Todėl užduočiau e, e, jums tokį klausimą e, susijusiu su iššūkiu, kai jūs sakėte, kad reikia pagerinti atitinkamas gairias. Todėl norėčiau paklausti, kaip jūs įsivaizduojate, kaip plačiai kaip išsamei e, reiktų imtis tų gairių e, persvarstymo, per, e, perdarimo, nes būtent aš savo šalyje dažnai sulaukiu klausimų dėl tų gairių ir labai yra daug netikrumo, kaip įgyvendinti tas gairias. Taigi, kaip minėjau, aš nuolat girdžiu tokius klausimus susijusius su tuo. Ir kitas mano klausimas būtų bendro pobūdžio. Galbūt jūs galėtumėte man trumpai pristatyti, kokia yra procedūra, kai jūs gaunate e, iš valstybės narės informaciją, kad pavyzdžiui tam tikros e, e rušies situacija pagerėjo. Ką tada daro komisija, e, e, kaip ji tada keičia tą e, apsaugos ar saugojimos rušies statusą. Dėkoju toliau, ponia Viana. Grazie Presidente, anche grazie al direttore. Eh. Ačiū. Pirmininkė, noriu padėkoti generaliniam direktoriui už padarytą prezentaciją. Aš taip pat būčiau laiminga, jeigu pavyktų pagerinti direktyvos įgyvendinimą, direktyvos, direktyvų įgyvendinimą, jų iš esmės nekeičiame. Yra veiksmų planas, tačiau e, Nepasiduokime iliuzijoms, tai tikrai didžiulis iššūkis. Tinkamas direktyvos gyvendinimas yra užduotis valstybėms narėjams. Ir manau, kad e, tai priklauso ir nuo lankstumo. O kalbant apie veiksmus, reikia užtikrinti daugiau lankstumo veiksmuose. Direktyvos jau dabar yra pasenę, jos egzistuoja uh, kurį laiką aplinka keičiasi, yra rūšių, kurios dar vis yra saugomos. Kormoranai. Mane ypač domina žvejyba, pavyzdžiui, bet kormoranai labai įtakoja E, žuvų išteklius. Ir tarkim, vienos žuvis yra, vienos rūšis yra saugomos vienose šalise, o kitos ne. Ir jeigu tai yra migruojančios gyvūnų rūšis, negali būti jos saugomos vienose šalise, o kitose ne, nes jeigu kalbame apie paukščius, tai jie skrenda iš vienos šalies į kitą. Uh, bio įvairovės e, e, išsaugojimas yra mūsų, rūpinimasis mūsų ateitimi. Tačiau negalime e, jaunimo tiesiog, jaunimui tiesiog taip sausai pasakoti apie tai. Natūra 2000 turi būti ne tik apribojimai, bet ir galimybės, turėtų atsverti galimybių. Italijoje taip ir yra bioįvairovė yra susijusi su kitomis e, sritimis, pavyzdžiui, kuriuose ES šalise e, piemenys ganantys avis taip pat rūpinasi bioįvairovę. Situacija yra labai nevienoda. Onas Dorfman. Ja, Dėkoju. tai, ką kalbė, pasakė prieš mane kalbėjo kolegos, yra tiesa. E, e Pone direktoriu, jūs sakėte, kad virš 500 tūkstančių žmonių dalyvavo apklausoje. Ar įvertinote, kiek žmonių iš tų 550 tūkstančių yra susiję su tomis direktyvomis. Tai yra, ar tie žmonės gyvena tose regionuose, e, kur veikia e, tos direktyvos, ar e, tie respondentai buvo visi miestų gyventojai, kur jie e, galbūt tik tai tas Natūra 2000 teritorijas nuvažiuoja geriausiu atveju vieną kartą savaitgali. Nes manau, kad jeigu panagrinėtumėte savo respondentus, tai e, galbūt ir jų gyvenamasias vietas, galbūt pamatytumėte, kad situacija yra šiek tiek kitokia. Ir kaip jau minėjo prieš mane kalbėjusi kolegė, kai kuriuose iš šitų teritorijų yra ne tik kažkokie gamtos draustiniai, bet yra ir e, kultūrinės sąlygos susiformavusios per e, tūkstantmečius, kai ir tose sąlygose gyvena žmonės ir dažnai uh, E, tose teritorijose bandoma rasti pusiausvirą tarp e, valdymo ir apsaugos. Ir e, kai žmonėms susidaro įspūdis, kad nebelieka tos pusiausviros, kad yra ribojamos jų teisės kažką, e, kažkaip valdyti tą teritoriją, tai tuomet e, žmonės ne, nenori, kad tos teritorijos būtų Natura 2000 teritorijos. Aš, pavyzdžiui, pats esu iš tokio regiono, kur dabar vyksta didžiulės diskusijos dėl Natura 2000 teritorijų, nes, pavyzdžiui, um, ūkininkai to regiono nebenori dalyvauti atitinkamuose programuose, todėl manau, kad E, mes e, turime taip pat nepamiršti, kad tam tikrų e, plėšrių gyvūnų, ne tik, pavyzdžiui, vilkų, bet ir lokių paplitimas, kur kelia problemas. Ir galbūt kai kada reikia suprasti, kad žmonės, ne, žmonėms nebūtinai patinka, kai jie girdi, kad reikia saugoti miškuose E, esančius vilkus, o per tą mišką jų vaikai turi eiti į mokyklą, pavyzdžiui. E, žmonės nesupranta tokios situacijos, kai jie negali kažko keisti, apsaugoti savo vaikų. E, pavyzdžiui, yra atvejis iš Italijos, kai, kur vilkų medžioklė yra uždrausta, bet 300 vilkų per metus yra nušaunama nelegaliai. Ne, tokia situacija negali tęstis tęs, toliau ir net ir saugomos rūšis jos negali e, kažkaip nevaldomai e, kelti grėsmę. E, mums reikia subsidiarumo ir jeigu jo nėra, tai tuomet atsiranda tada tokia vis didėjanti konfrontacija tarp europinio ir vietos ligmens. Ir galiu pasakyti, kad daugelį Europos regionų e, iš tiesų ES su savo Natūra 2000 programa nekelia susižavėjimo. Na, kolegos, dar kartą prašyčiau laikytis pasisakymui skirto laiko, kad ir kitiems liktų laiko pasisakymams. Ponas Javor. Ačiū, ponė pirmininkė, ir ačiū, ponė Kalėkris, už padarytą pristatymą. Mes tikrai labai daug tikimės iš šio veiksmų plano. Na, jei kalbėčiau siniškai, tai sakyčiau, kad e, e, mūsų pradinėme laiške skirtame komisijos nariui vėlai, pra, pra, kur prašėme atlikti būklės vertinimą. E, jau ir tada buvo aišku, kad su direktyvomis viskas gerai, kad šlubuoja gyvendinimas, bet geriau vėliau nei niekada. Vyko viešosios konsultacijos, kuriame uh, E, dalyvavo daugiau nei 500 dalyvių. Mes turime dar garsiau kalbėti apie tai, kad būtina įgyvendinti veiksmų planą skirtą šioms direktyvams. Bet turiu keletą klausimų apie tuos veiksmų planus. Visų pirma, apie procesą. Kaip komisija e, ketina parengti tą veiksmų planą? Buvo minėti, minėtos datos, bet kaip kaip, kokie darbai numatomi, koks darbų tarkašys numatomas rengiant tą veiksmų planą. Antra, be gairių, kurias jau minėjote, ką dar komisija gali nuveikti, kad iš dalies paragintų valstybės narės parengti valdymo planus Natura 2000 e, vietovėms ir kaip komisija galėtų joms padėti parengti tuos planus. Trečia, aplinkosauginės inspekcijos a, a, institucijos, kurios vaidina svarbiausią vaidmenį gyvenant Natura 2000 direktyvas. Ką, kaip komisija galėtų joms padėti ir ką galėtų padaryti, kad valstybės narės įsteigtų reikalingą aplinkosauginių inspekcijų tinklą. Dar vienas dalykas e, - politikos integravimas. Žinau, kad man lieka nedaug laiko. Ar e, galime tikėtis, e, kad bus atliktas įvertinimas, kaip bendrai integruojami bioįvairovės klausimai į vairias Europos politikos rytis ir galiausiai, kaip komisija e, rengėsi įtraukti bioįvairovės klausimus po 2020-ųjų ir taip, ar yra numatyta skirti asignavimų daugiametė finansavimo programą bioįvairovės išsaugojimų po 2020-ųjų. Ačiū. Pone Hazekamp. Voorzitter. Um, ja, in Europa. Ačiū. Pone pirmininkė. Europoje e, yra likę tik tai 40 procentų mūsų buvusios bio įvairovės, o Niderlanduose tik 15 procentų dėl to, kad e, žemė yra melioruojama, atgaunama iš jūros. Ir to, kas, ką, ką pavyko išsaugoti, nepakanka. Džiugu girdėti, kad komisija e, išsikėl, yra išsikėlusi naujų tikslų ir daro viską pagal Natura 2000 programą, nes e, vietiniu mastu gamta dažnai paukojama, įvairovė dažnai yra paukojama įvairių projektų įgyvendinimui. Aš turiu keletą pavyzdžių, kur reikia veiksmų, siekiant išsaugoti gamtą. Kalbame apie paukščius ir buveinės, bet turime nepamiršti ir gyvūnų e, buveinės. Reikia išsaugoti, kad paukščiai galėtų išlikti. Tačiau tai ne viskas. E, milijonai migruojančių rūšių, paukščių rūšių apsistoja Maltoje pakeliui į savo tikslą ir ten jie yra sumedžiojami. Galima kiek nori saugoti paukščius, bet kai jie ir susimauto saloje, jie tampa e, medžiotojų taikiniu. Tai yra galiojančių taisyklių pažeidimas, ypač jeigu kalbame apie geresnį gyvendinimą. Malta, ir, kuri šiuo metu pirmininkauja ES, tikrai mm, šioje srityje nekelia pasitikėjimo ir turėtų rimčiau, imtis, turėtų rimčiau saugoti migruojančias rūšis. E, šią savaitę prasideda kurapkų sezonas Maltoje. Manau, kad reikia nustoti taikytis į migruojančias rūšis, migruojančius paukščius, kurie skrenda per mūsų žemės. Aš rengiuosi nusiųsti laišką e, Maltos premjerui Muskat ir perduosiu kopiją ir jums. Ir paskui papa, ir tikrai e, informuosiu, pakalbėsiu su juo apie tai, kad tik tai pamatysiu jį. Ačiū, sako ponė Šyje Pirik. Pateiksiu kitokią perspektyvą iš Niderlandų. Dėl mano kalt vertės, nes balsavome už Natūrą 2000, e, Bruselis darė spaudimą ir, ir mums pasakė, kad, kad ūkininkai turės galimybę išlaikyti savo žemės, tačiau pamiršome, kad e, plotai, kuriuose ūkininkaujama, taip pat yra uh, natūralaus peizažo dalis. Ar lankėtės Natūra 2000 saugomose teritorijose Niderlanduose? Ūkininkams buvo pasakyta, kad jie negali ūkininkauti, nes ten tose plotose e, bebrai kasa urvus. Ka, tas teritorijas galima naudoti poilsiui, tačiau e, e viešosiams zonams, tačiau, te, pavyzdžiui, kai kaip kitose teritorijose yra e, šikšnosparnių ur, e, lizdų. E, tačiau leidžiama įmonėms statyti vėjo turbinas. Manau, kad politika turi būti nusekli šioje srityje ir reikia įvertinti, pasverti skirtingus interesus. Ir noriu čia visiems čia esantiems priminti štai ką. Nepamirškime to, ką sakė ponas Lins peržiūrėkime gairias ir atnaujinkime jas, modernizuokime jas. Nepamirškime žmonių, kurie dirba ūkiuose, regionuose ir vietoje. Nes jei juos suerzinsime, tai e, jiems Europa tikrai apkars, ponė Miliju. Dėkoju, ponė pirmininkė. Visų pirma, norėčiau padėkoti, kad uh, jūs nesujungėte abiejų šitų direktyvų į vieną, nes toks buvo pirminis komisijos pirmininkas ir už tai, kad jūs dabar koncentruojatės į visišką šių direktyvų įgyvendinimą. Tai reiškia, yra labai svarbu, kad mes turėtume tokią sistemą, kuri iš tiesų apsaugotų biologinę įvairovę. E, šita e, Natura 2000 sistema yra europinė sistema, ji e, turėtų būti tokia visapimanti sistema, todėl norėčiau užduoti klausimą komisijai, ką dar galėtume pagerinti šioje srityje, kaip pagerinti e, situaciją, kad Natura 2000 iš tiesų veiktų, kad nebūtų taip, kad kiekviena valstybė narė e, tik e, savo šalyje pati viena tvarkosi su Natūra 2000 teritorijomis. Ir taip pat, um, koks yra suinteresuotų šalių dalyvavimas šioje procedūroje. Ir e, žinome, kad e, žmonės Europoje e, domisi šią problemą, už tai e, reiktų e, pagalvoti, e, kaip komisija į tai reaguos ir ką jinai žada daryti šioje srityje. Labai ačiū. Ačiū. Mm, e, džiaugiuosi, kad vyksta ši diskusija. Aš e, anksčiau kalbėjau apie tai, kad reikia šios politikos reformos. Komisija dėja. Deja nusprendė priešingai, bet iš tikrųjų aš dažnai galvoju, kaip mes vertiname savo teisės aktus. Yra daug būdų tai padaryti, kas yra labai svarbu, mano nuomonė, ir kam turėtume skirti daugiau dėmesio, tai būtent e, kaip žmonės reaguoja į mūsų priimamus teisės aktus. Koks jų vertinimas? Galima, aišku, kalbėti apie viešasis konsultacijas, bet žinome, kad e, daugelis jų uh, yra tarsi kampanijų dalis. Bet kai susirink, susitinku su rinkėjais, dažnai e, iš tikrųjų keliamas e, buveinių ir paukščių direktyvos klausimas. Daug kas nesupranta, kaip jį taikoma. Ir kaip šioje diskusijoje girdėjome ir vėliau bus apie tai kalbama, svarbiausia, kaip valstybės narės įgyvendina direktyvą. Uh, Aš su to sutinku, bet jeigu yra tokių problemų įgyvendinant direktyvą, galbūt mes, teisėkuros institucijos, turėtume sugalvoti, kaip tos teisės aktus peržiūrėti. Pavyzdžiui, kormoranų pavyzdys. Ten, kur aš gyvenu, E, prie Stokholmo. Tai yra vienas dažniausiai mano matomų paukščių, bet aišku, jis saugomas pagal paukščių direktyvą. Negalima jų gaudyti, žudyti, ardyti lizdus, e, pasimti e, ar naikinti kiaušinius ir taip toliau. Bet kai kas sako, kad pagal devintą straipsnį ir inkripti leidžiančią nuostatą gali būti taikomos išimtis. Tai ar mes turime taikyti nukrypti leidžiančias nuostatas mūsų rinkėjai, kuriems sakoma, kad turi būti taikomos išimtis, kad jas taikyti vos neprivaloma, tai aš manau, kad kažkas netaip yra teisės akte. Yra priimtas statiškas gyvūnų sąrašas, bet gamta jų keičiasi. Mes kalbame apie besikeičiančią aplinką. Tokia pat situacija bent jau Švedijoje yra su vilkais. Uh, kokia bebūtų vyriausybė Švedijoje, bandoma spręsti šį klausimą. Bet iš tikrųjų taikomi tokie sprendimai, kuriuos sunku paaiškinti rinkėjams. Tai aš pripažįstu, kad yra tikrai rimtos problemos susijusios su teisės akto taikymu. Ir galbūt, jeigu mūsų rinkėjai taip nusiteikė prieš teisės aktus, tai gal turime pagalvoti, kas net tai jūs tais teisės aktais, nes dabar jie atsisuka prieš mus. Ačiū. Planas Vitema. Ačiū pirmininkė, ačiū komisijai už pristatymą. Čia ko gero pagrindinis žodis būtų komunikacija. Uh, įsiklausęs iš kelių kolegų pasisakymus, rodoma pirštu į Briuselį, po to kalbama apie valstybių narių atsakomybę, bet kieno atsakomybė visą tai galiausiai neaišku. Bet svarbu, kad komisijos veiksmų plane e, būtų nurodyta, kur yra problemos ir kaip jas spręsti ir kur galbūt yra erdvės e, lankstumui. Ir dėkoju komisijai už tai, kad sutiko atvykti į Niderlandus e, pasikalbėti su suinteresuotomis šalimis, aptarti, kaip Natura 2000 gali būti įgyvendinta veiksmingiau, neišleidžiant iš akių socialinių ir ekonominių elementų. Ir verslo atstovai ir mm, piliečiai sutinka, kad mm, reikia daugiau lankstumo Reikia visiems aptarti šios klausimus bendrai susėdus prie stalo ir tokiu būdu bendrai siekti geresnių rezultatų. Taigi galbūt reikia galvoti ne vien apie teisės aktus, bet žiūrėti į mūsų pačių regionus ir galvoti, kas įmanoma. Ir kas man nepatinka ir netgi erzina, tai kad net dažnai vietos valdžios institucijos m, mm, sako, kad e, štai mes priemėme tokį sprendimą, nes Taip elgtis mūsų pareigoja Bruselis, bet tai neteis, netiesa. Ir svarbu, kad Europos parlamentas ir komisija pabrėžtų, kad yra tam tikro lankstumo, veiksmų laisvės suinteresuotam šalims priimti savo sprendimus bendrai. Ir antra, mes taip pat turime galvoti apie konkrečius tikslus. Tuos tikslus, kuriuos prisima valstybės narės pačios kartais. Ir uh, kartais bandoma išsaugoti kažkokį kažkokią konkrečią e, vietą, kažkokį konkretų kraštovaizdį, bet kartais bandoma atkurti kraštovaizdį tokį, koks jis buvo prieš tūkstantis metų, bet e, mes turime galvoti apie tai, ar tai yra realistiniai tikslai ir įgyvendinami. Ir galbūt mes turime visada vertinti situaciją realiai, galvoti apie tai, kas tikrai įmanoma, o kas ne. Ačiū, ponas Ek. Ačiū, pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau padėkoti komisijai už jų pasisakymą ir um, džiaugiuosi, kad komisija parengė tokį veiksmų planą. Tai yra tikrai žingsnis tinkama kryptimi. Ir komisija teisingai pasakė, kad mes susidurėme su dviem pagrindinėmis problemomis - klimato kaita ir bioįvairovės nikimas. Ir turime kalbėti apie klimato kaitos poveikį ir taip pat turime kalbėti apie intensyvaus žemės ūkio poveikį, kai gamta yra naikinama. E, būtent nuo čia turėtume pradėti ir kad galėtume kažką pakeisti. Ir kalbant apie pusiausvirą tarp e, gamtos apsaugos ir ūkininkavimo veiklos jau seniai yra sugriauta, bet reikia pasakyti, kad ta pusiausvyrą išnyko ir iš mūsų mąstymo. Nebėra tos pusiausviros žmogus, e, žveris ir kažkokia teritorija kai kalbam apie tai, kad e, vilkai kelia grėsmę mūsų vaikams, tai galima pasakyti, e, kad paskaičiavus procentualiai, statistiškai, e, tai medžiotojai kelia didesnę grėsmę mūsų vaikams negu vilkai. E, nes iš tiesų galimybė, kad tave užpuls vilkas yra žymiai mažesnė e, negu galimybė, kad tave nutrenks žaibas. Taigi, manau, kad iš tiesų reikia palikti bažnyčią kaime ir tinkamai įvardinti rizikas ir e, kalbėti apie jeigu apie tokias situacijas, kai jeigu rizika yra 0,00 procentų, tai, e, tai e, turime tai, liautis apie tai kalbėti apskritai. Pane Aukan. Uh, ačiū pirmininkė, ačiū komisija, aš labai e, džiaugiuosi. kad e, susitikote su mūsų komitetu, Manau, kad e, mums reikėtų iš tikrųjų tvirtesnio plano nei iki šiol. Ir e, mes žinome, kad iš tikrųjų Natura 2000 buvo susilaukę labai stiprios e, paramos kai kuriuose regionuose. Turime galvoti apie tai, kaip geriausiai atstovauti tos žmonės, kurie mus išrinko. Turiu porą pastabų. Pirmiausia, Paryžiuje susitikau su bioįvairovės konvencijos um, vadovu ir jis pabrėžia, kad bioįvairovė labai svarbi klimato kaitos požiūriu. Klimatas yra labai svarbus bioįvairoviai, bet ir bioįvairovė prisideda prie mm, CO2 e, kiekio. Ir tai yra labai svarbi pastaba, manau, kad mes taip pat turime į tai atsižvelgti ir prisiminti, kad bioįvairovė prisideda ir prie e, klimato kaitos prevencijos. Ir dar viena pastaba. Labai sunku užtikrinti, kad valstybės narės prisima savo lėšų dalį. Ir komisija turėtų imtis kažkokių sprendimų. Turi būti iš tikrųjų paskirstamos kažkokia lėšų dalis numatyta, kuri m, mm, turi būti skiriama privalomai konkretiems tikslams. Ačiū. Ačiū, Madame Grosset. Ačiū, ponė Grosset. Nepirmininkė, ačiū komisijai už pateiktus paaiškinimus. Manau, e, šios paukščių ir buveinių direktyvos yra ES pamatinis ramstis aplinkos saugos ir bioįvairovės rytyje ir jų gyvendinimą turime labai didžiai stebėti ir, ir tikrai dėl to abejoti netenka dirbau vietos ligmens valdžioje, kaip išrinktas to ir turėjau galimybę mm, praktiškai rūpintis tų direktyvų įgyvendinimu. Ir manau, kad tų abiejų direktyvų nauda e, na, ne, yra tokia didelė, kad, kad, e, nus, kad, kad nauda nusveria jų kainą, jų gyvenimo kainą. Todėl Tačiau įgyvendinime šių direktyvų tikrai reikėtų daugiau lankstumo, kad būtų galima atsižvelgti konkrečios teritorijos ypatumus. Komisijos siekis ištaisyti trūkumus, kurie iškilo tų direktyvų įgyvendinime per veiksmų planą, man atrodo, yra žingsnis tinkama kryptimi, bet kaip ir kiti kolegos, norėčiau pakalbėti apie vilkus su jais susijusias problemas ir e, priedus prie buveinių direktyvos šią temą. E, neatsižvelgta į konkrečių regionų ypatumus. Tos direkt, tų direktyvų gyvendinimas yra labai nelankstus metus ir e, jas įgyvendinant e, didelė, didelių problemų iškyla pavyzdžiui, Alpių teritorijose, taip pat daroma didelė žala bandoms, jie pasklido ir kitose teritorijose, sukelia įtampą vietoje. Vilkas nėra. E, Vilko, vilkų negalima medžioti, tai įmanoma tik turint specialų leidimą. E, Ir tai tikrai kelia grėsmę, įtampas vietoje ir, ir tai kelia kliūtis turizmui kalnuotose vietovėse. Noriu, turiu klausimą komisijai. Ar galite daugiau papasakoti apie veiksmų plano plėtojimą? Taip pat kokias kliūtis ket, ketinate mm, pašalinti ir taip pat kaip bus su vilkais? Toliau ponas Gerbrandi. Ačiū, ponė pirmininkė. Tikrai džiugu, kad tiek daug e, žmonių dalyvauja diskusijose dėl e, natūra direktyvos ir e, bioįvairovės. Šiek tiek nusivyliau ponia Šreipirik pasisakymu, į jos pasisakymą nebegalės sureaguoti komisijos atstovai, nes jį išėjo. Labai svarbu atskirti atskirus pavienius incidentus ir bendrą a, situaciją. Kolegos minėjo incidentus susijusius su kormoranais ir vilkais. ES teisės aktos yra daug e, lankstumo ir Janas Huitema buvo teisus, sakydamas, kad jeigu vertinate lankstumą vietos lygmenių, tai jis yra. Ir galima rasti sprendimus priimtinus ir gamtos mylėtams, ir, me, ir medžiotojams, ir ūkininkams. Bet bandykime apžvelgti bendrą paveikslą. 2011-aisiais įsivertinome ankstesnę bioįvairovės strategiją ir prieėmė išvados, kad ji visiškai nepasiteisino. Ji turėjo padėti sustabdyti bioįvairovės praradimą, tačiau to ji nepadarė. Parengtas naujas E, nauja strategija 2020-ųjų. Vėlgi bio įvairovės praradimui nepavyko pasipriešinti, bet vėlgi bandoma atkurti ekosistemas tiek, kiek tai įmanoma. Tačiau kai kuriais atvejais joms kai kur yra padaryta netitaisoma žala, taigi norėjome dar toliau, ne 2010-aisiais at, atlikus būklės įvertinimą paaiškėjo, kad padėtis yra beviltiška, kad mes ne, ne, ne, nepretėme prie savo tikslų. Ar tai svarbu? Taip, nes bioįvairovė yra mūsų ekonomikos ir mūsų gerovės pagrindas. Tai mūsų oro, maisto, e, visų kitų svarbių dalykų šaltinis. E, gamta apsaugo mus nuo ekstremalių klimato e, o, nuo, nuo ekstremalių oro e, situacijų. Apie tai čia kalba. Kalba ne apie atskirus incidentus, kalbame apie mūsų kaip žmonių ateitį. 2011-aisiais e, buvo pritarta mano pranešimui dėl bioįvairovės strategijos įvertinimo ir jos ateities. Pranešimui šiame komitete buvo pritarta vienbalsiai, todėl siūlau laikytis tų įsipareigojimų, kuriuos tada davėme. Turiu komisijai klausimą apie darbų tvarkaraštį. Kada tikėtis veiksmų plano finansavimo klausimų? Visi žinome, kad labai mažai žinome apie finansavimo priemonės, finansavimo galimybės valstybėse narėse ir norėtųsi išgirsti šio klausimo apžvalgą. Žemė toliau, žemės ūkio politika. Ar Filas Hoganas yra įsipareigojęs bioįvairoviai ar ne? E, ne, taip aišku, kad pesticidų negalima naudoti ekologiško ūkininkavimo teritorijose, bet turėtume kalbėti apie kai ką daugiau. Iš esmės viskas susijęs su sprendimais, pasirinkimu, kurį turime daryti mes, politikai, ir kol kas tų, e, pasi, to pasirinkimo poveikio, vertinant bendrą situaciją, nesimato. Iš tikrųjų, pasirinkimas yra ir apsisprendimas. Pone Gerlė, ačiū pirmininkė. Mano mintis jau iš esmės išsakė kiti kolegos, tai, tai noriu išsakyti vieną pastebėjimą. Iš tikrųjų, žmonės nevertina bioįvairovės. Ir dažnai žmonės jo nelaiko svarbių dalykų, tol kol neiškyla grėsmė, kad to neliks. Galim, aš minėjau breksito pamoką ir nebekartosiu dabar. Šis klausimas buvo svarstamas prieš breksitą ir dabar e, svarstamas, kai žmonės suprato, kad iškilo reali grėsmė, kai jie suprato, kad mūsų bioįvairovės bio apsaugai iškilo grėsmė. Tai klausimas, kurio dažniausiai sulaukiu, kai manęs klausinėja apie breksitą. Todėl būtų gerai, jei komisija dėtų daugiau pastangų informuodama apie tai ir pasakodama žmonėms apie tai, e, kas nuveikta, kaip John Mitchell sakė, nežinai, ką turi, kol to neprarandi. Pone Miller. Dėkoju, ponė pirmininkė. Džiaugiuosi, kad komisija stengiasi išsaugoti šitas direktyvas ir dabar e, pateiks konkrečius pasiūlymus susijusius su veiksmų planu. Norėčiau paklausti komisijos, kuriuose valstybėse narėse šios direktyvos yra neįgyvendinamos, nes yra žinoma, kad kai kurios valstybės narės nesugeba to padaryti. Kai kurie kalbėtojai minėjo lankstumą ir kiek žinau, tą lankstumą, e, tuo lankstumu naudojasi net ir Niderlandai, e, pavyzdžiui, kalbant apie Natūra 2000 teritoriją ir Rotterdamo uostą. E, iš tiesų yra įdomu, kaip skirtingai gali veikti valstybės narės. Man pačiai yra aktualu tai, kad dažnai uh, E, ypač kalnų, kalnų regionuose yra sakoma, kad nebus ribojama ūkinė veikla, bet iš tiesų e, nyksta rūšis. Ir man atrodo, kad blogai, kad žemės savininkai arba ūkininkai neįtraukiami į veiklą. E, Taip pat problemų man ke, kelia tai, kad kalnų legionuose e, E, kalnų regionuose vis auga plėšrių žvėrių populiacija arba e, kormoranų populiacija e, taip pat visur auga. Manau, kad šioje situacijoje mes turime turėti galimybę įsikišti ir būtent čia reikia lankstumo. O dabar dėl vilkų. Iš tiesų esmė yra ne tai, ar vilkas gali užpulti žmogų ar ne, bet esmė yra tai, kad jeigu yra vilkas, e, tai tuomet negali vykdyti ūkinės veiklos dėl to, kad e, e, jis puola naminius e, gyvūnus. Ir būtent mes turime viską tinkamai įvertinti, ar mes biolo, siekdami biologinės įvairovės siekiame tik tai augalų įvairovės, ar mes norime vis tik apsaugoti žmonės, ar mes norime e, apsaugoti tik vieną gyvūnų rūšį. Dėkoju toliau ponė Pietikainen. Ačiū. Bioįvairovės praradimas yra netgi didesnė grėsmė nei klimato kaita, todėl turėtume šį klausimą svarstyti labai rimtai dėl jau išvardintų priežasčių. E, ir tos dvi direktyvos net mums kol kas nepadeda pasiekti mūsų tikslo ir džiugu, kad komisija pažadėjo budriau sergėti jų įgyvendinimą. Toliau lankstumas. Lankstumas yra. Pavyzdžiui, vilkų atveju egzistuoja leidimas juos medžioti, jei jie kelia grėsmę žmonėms arba ekonomikai. Toliau privalomi veiksma kodėl privalu e, mokėti mokesčius, kodėl malonių žmonių ne, neatsiklausia, ar jie nori mokėti mokesčius ar ne. O kaip su kaip, kodėl neleidžiame, pertekli, neleidžiame per, per, per nelik smarkiai įsiskolinti, todėl kad kitiems teks finansuoti tą skolą. Taip yra su augalų ir gyvūnų apsauga. Ir iš tikrųjų reikia, kad visą tai sergėtų reglamentai. Toliau vilkai Suomijoje. Suomija nuspręsta pasirėmus mokslininkų e, patarimais leisti medžioti vilkus. Vilkai yra rimtas klausimas, kaip ir kiti klausimai mūsų valstybėse narėse. Dėl noriu paklausti komisijos, ar jūs rengėtės imti ryštingesnių veiksmų gyvendinimo srityje ir pritaikyti sankcijas toms valstybėms, kurios e, tinkamai direktyvų neįgyvendino. Na. Taigi, generaliniai direktoriau, susilaukėte daug susidomėjimo, tačiau temos pagrindinės yra e, aiškios. Ačiū, ponė pirmininkė, dėkoju visiems nariams. Diskusijos aiškiai parodė, kad tai labai svarbi tema. E, iškelta daugybė svarbių klausimų ir manęs tai nestebina, nes kalbame apie tokį svarbų dalyką kaip bioįvairovės išsaugojimas. Tai iš esmės yra mūsų planetos išsaugojimo klausimas. Bio įvair... Buvo minėtas bioįvairovės indėlis į klimato, kovą su klimato kaita. Tai taip pat mūsų piliečių kasdienis gyvenimas. Ir pabandysiu dabar aptarti visus iškeltus klausimus. Kažkas klausia, kam tai rūpi Mums visiems tai rūpi. Ne vienam ar kitam ūkininkui, konkrečiai bendruomeniai tai rūpi. E, visiems piliečiams rūpi ir juos liečia bioįvairovės strategija. Ir pirmą kartą es istorijoje daugiau nei 500 tūkstančių piliečių atsakymuose nurodė, kad tai svarbu. E, Atsakė įvairios asociacijos, bet ir atskiri žmonės atsakė, pasakė, kad bioįvairovė jiems yra svarbi. Ne, mes nenorime susilpninti direktyvų, mes nenorime susilpninti sistemų, kurias e, taip, e, kurias kuriant prireikia labai daug darbo. Žinome, kur yra problemų, žinome, kur yra kliūčių dėl įgyvendinimo, bet e, turime išspręsti įgyvendinimo klausimus. Dirbkime e, kurdami valdymo planus su, su valstybėmis narėmis, su regionais, vietos valdžia. Bet komisija yra prašoma nesumažinti apsaugos, nesumažinti e, užmojo mastų, kovojant su biovairovės praradimu, nes kitaip susidursime su didžiulėmis problemomis, e, grėsmėm, iškils grėsmė mūsų geroviai, ekonomikai visiems svarbiems tikslams, kuriuos ponas Gerbrandi labai teisingai priminė. Užduota daug klausimų, daugybė temų, pabandysiu juos atsakyti. Visų pirma, klausimai apie ūkininkus. Ar buvo konsultuotasi su ūkininkais, ar jie yra šio proceso dalis? Taip. Įvyko labai išsamios konsultacijos su asociacijomis, su žemės savininkais Ir veiksmų planai numato platformas, dialogus su suinteresuotų grupių atstovais, numatoma galimybė dirbti su vietos bendruomenėmis, kad šie klausimai būtų išspręsti. Esame pasirengę dirbti su žemės savininkais, kad siekiant natūros projekto tikslų nepamirštume ir socialinių tikslų, tai numatyta direktyvose. Ir mes ir toliau esame pasiryžę diskutuoti su ūkininkais, miškininkais, vis, įvairiomis asociacijomis, nes reikia sprendimų, kurie būtų naudingi vietos bendruomenėje. Bendruomeniai. Daugelie pasisakymų išgirdau prieštaravimų tarp gamtos ir ekonominės veiklos. Manau, kad ir natūra 2000 ir bioįvairovės teisės aktų pagrindinė žinia, kad bioįvairovės išsaugojimas nėra kažkas, kas nesuderinama su ekonominės veiklos vykdymu. Ekoturizmas, e, tvarios, tvaraus ūkininkavimo teritorijos. Yra būdų užtikrinti bioįvairovę ir tuo pat metu vykdyti tvarę veiklą. Tie, kurie labiausiai turėtų būti tuo suinteresuoti, yra patys ūkininkai, nes kuo, jei jų metodai yra netvarūs, jie praras savo turtą ir ateityje negalės vystyti tokios pat veiklos. Turime kalbėti apie galimus visų šių problemų sprendimus. Buvo daug klausimų apie gairias. Ponas Lins klausė apie tai ir sakė, kad yra daug nežinios šioje srityje yra nežinios, nes pusėje Natūros 2000 e, teritorijų nėra priežiūros ir valdymo planų. Žmonės skundžiasi, kad teisės aktai yra neaiškus. Teisės, jei teisės aktai yra aiškus, bet jei neparengi valdymo plano, tai tuomet labai sunku užtikrinti tvarų valdymą. Dirbsime su valstybėmis narėmis, vietos ir regionų valdžia, kad būtų parinkti uh, tinkami tvarkymo planai. Tai bus mūsų prioritetas. Negali būti, kad tik 50 procentų teritorijų yra prižiūrima, o kitose nėra tinkamų tvarkymo planų. Remsimės egzistuojančiomis gairėmis, bandysime jas modernizuoti ir sureaguoti į išvardintas problemas atlik, atlikdami būklės įvertinimą. Aš akcentuoju tai, kalbėdama su vis, visais interesų grupių atstovais. Regionų komitetas dirba su mumis. Tai yra asocijuota institucija ir aš pats e, toje institucijoje pristatau šias iniciatyvas ir užtikriname vietos ir regionų dalyvavimą. Kai kurie nariai klausia apie lankstumą. Manau, yra e, susirūpinimo, kad teisės aktai yra pernelyg e, nelankstus ir kad reiktų užtikrinti daugiau lankstumo, elastiškumo. Manau, kad veiksmų e, plane lankstumas bus numatytas laikantis taisyklių, o lankstumą bus galima užsitikrinti pasitelkus gairių aiškinimą. Bet jei pri, nusprendžiame, kad direktyvų nekeičiame, jų negalime ignoruoti, galime jas pritaikyti konkrečiai situacijai, konkrečiai teritorijai, regionui ar bendruomeniai, bet laikantis galiojančio teisinio režimo. Ponas Dorfmanas uždavė klausimą apie E, valdymo planus ir e, kam jie aktualūs. Į tai jau atsakiau. Ponas Javorkas prašė daugiau informacijos apie procesą ir numatoma darbų tvarkarašti. Sakiau jau, kad jei viskas vyks sklandžiai, planas turėtų būti parengtas iki balandžio pabaigos, iki kito mėnesio pabaigos. Viešosios konsultacijos jau įvyko, Ir dabar, remdamiesi veiksmų planu, esame pasirengę dirbti, e, tobulinti gairias ten, kur reikia ir parengti kitas papildomas gairias, pasikonsultavę su valstybėmis narėmis ir regionų valdžia. E, inspekcijos ir įgyvendinimo užtikrinimas, ponė Petikanin apie tai klausi. E, vykdome iniciatyvą dėl atitikties užtikrinimo ir tai susijęs su aplinkos nuostatų įgyvendinimo peržiūra. Jei e, kai kuriais atvejais bus būtina tęsti darbą, jei, kuomet paaiškės, kad direktyva yra pažeista, mes darbą tęsime nes direktyvos ne, nekeičiamos, bet privalu jų laikytis. Galime teikti paramą, galime parengti gairias, tačiau kai įstatymai pažeidžiami, visada tai sakau kolegoms, kad tai įtraukta į mūsų atlyginimą. Komisija privalės imtis veiksmų kaip sutarčių sergėtoje. Ponas Javoras klausė, ar, ar galima bioįvairovės uh, apsaugą integruoti visas politikas sritis. Kaip žinote, biudžete 20 procentų numatyta klimato kaito veiksmams šioje srityje, tačiau bioįvairoviai ne. Jei ką nors būtų galima nuveikti kitoje daugiametė finansavimo programoje po 2020-ųjų, na, nebandome užbėgti už akių kitai finansavimo programai, bet tikrai daug daugiau galime nuveikti su fondais skirtais regionams, taip pat suliejant įvairių fondų lėšas. Jei po 20 metų bus politinis susitarimas prioritetu pasirinkti bioįvairovę, tai bus geras dalykas. Tačiau e, veiksmų plane e, įtrauksime labai konkrečias iniciatyvas ir žiūrėsime, kas bus su kita daugiametė finansavimo programa. Buvo daug klausimų apie atskiras rūšis, paukščius, kormoranus, vilkus. E, kaip reaguojame. Paukščių direktyva jau numato lankstumą ir galimybę spręsti įvairius konfliktus. Komisija yra parengus gairias įvairiose sritise. Tačiau reikia, kad ir valstybės narės prisimtų atsakomybę, kai iškyla rimta problema su vietos bendruomenėmis. Kartais vietoj to, kad būtų panaudota direktyvose numatyta lankstumo galimybė, esame susidūrę su situacijomis, kai sakoma, dėl visko kaltas Bruselis. Manau, kad daug dar reikia nuveikti, palaikant dialogą su vietos bendruomenėmis, sprendžiant problemas. Ir mes nemanoma, kad e, problemos esmė yra e, lankstumo stygius direktyvoje. Veikiau dialogo nebuvimas, neįgyvendinimas, taip pat pusiausviros nebuvimas tarp bendruomenės interesų ir rūšių apsaugos. Žinoma, jeigu rūšims iškyla grėsmė, turime jas apsaugoti. Tačiau direktyvos leidžia šalims savo valdymo planuose imtis konkrečių reikalingų veiksmų, jei iškyla grėsmė gamtai saugomoms rūšims arba vietos bendruomeniai. Tokia yra direktyvos filosofija, bandant suderinti visus šiuos tikslus. Ar veiksmų plane bus skatinamas e, griežtesnis paukščių ir buveinių direktyvos įgyvendinimas. Mes nenorime siekti griežtesnio įgyvendinimo, bet norime veiksmingiau taikyti uh, galiojančią teisinę sistemą ir siekti pusiausvėros tarp teisinio iškumo, ryštingumo ir lankstumo. Buvo klausimų ir apie kai kurių valstybių narių ypatingą situaciją, ypatumus. Jei veiksmų planas įgyvendinamas, jis tai privalu atsižvelgti valstybių narių ypatumus ir tą klausimą E, svarstame draugę su regionų komitetu ir atsižvelgiame į visus ekonominius, socialinius ir kultūrinius poreikius, taip pat vietos ir regionų e, skiriamuosius bruožus. Dvišalis dialogas e, su valstybė nare mums padeda geriau įvertinti tos šalies poreikius ir pasirinkti tikslinius sprendimus. Buvo klausimų apie galimybę pasitelkti platesnį, pažvelgti platesnį vaizdą ir kaip elgtis su migruojančiais paukščiais. Natūra 2000 idėja tai saugomų teritorijų tinklas. Saugomų buveinių tinklas tai geriausia galimybė išsaugoti bioįvairovę, ekosistemų, žaliosios infrastruktūros idėjos bus e, veiksmų plane ir mes skatinsime tą tinklinį požiūrį. Poinas Huitema ir kiti akcentavo ryšių politikos svarbą. Jūs sakėte, kad tai vienas svarbiausių plano dalių - ryšiai, bendravimas su piliečiais, su suinteresuoto grupio atstovais, vietos valdžios institucijomis. Būkime atviri, daugelis rūšių Europoje dabar nyksta. Pažiūrėkime, ką galime nuveikti, sprendžiant šią labai rimtą užduotį, bet darykime tai draugės su, sutardami su vietos bendruomenė. M, valstybėmis ir regionais. Ir jeigu iškils sudėtingų atvejų, mes jų nevengsime. Aš pats lankiausi keliose Natura 2000 teritorijose, kalbėjau su vietos bendruomenė apie tai, kokie iššūkiai iškyla, kokie sprendimai yra prieinami. Tie sprendimai visiškai atitinka es teisės aktus, tačiau reikalinga politinė valia tas zonas valdyti, skirti reikalingą finansavimą ir rasti sprendimus atsižvelgiant į įvairių suinteresuotų grupių atstovių interesus. Pone Auken klausė, e, akcentuodama bioįrovės ir klimato svarbą bei sveikų ekosistemų svarbą. Jis sakė, kad reikėtų skirti daugiau lėšų, pasitelkti jas į žemės ūkio politikos. Buvo sugretinta žemės ūkio politika ir bioįvairovės strategija. Ponas Gerbrandi klausė, ar komisaras Hoganas palaiko tokį požiūrį. Noriu pasakyti, kad komisijos narių kolegė vienbalsiai apsisprendė dėl veiksmų plano ir buklės įvertinime paaiškėjo, kad būtina geriau integruoti šį veiksmų planą ir susijęti jį su žemės ūkio politika. Užtikrinsime sinergiją su BŽUP, turime geriau išnaudoti fondus, kuriuos turime, reikia siekti geresnės integracijos su žemės ūkiu. Nes kitaip nepasieksime Natura 2000 ir bioįvairovės tikslų, tačiau veiksmų planas neišspręs žemės ūkio politikos trūkumų jo BŽUP reforma bus svarstoma vėliau šiais metais ir mes visi ketiname aktyviai dirbti. Pone Grostet, jūs teisingai pastebėjote, akcentavote, kad šios direktyvos yra bendrijos politikos kertinėje akmenis. Noriu padėkoti Jums už tai, kad e, išsakėte tokią mintę, aš jai pritariu. Jūs kalbėjote apie. E, naudos gavėjų, apie naudą ir kaštą, kašto strategijos įgyvertinimo ir iš tikrųjų strategijos įgyvertinimo kaštai, e, jos nauda yra daug didesnė už kaštus. Taip pat minėjote vilkus ir susijusias problemas dėl pernelyg e, nelankstaus direktyvos įgyvendinimo. Bendrijos nuostatose yra e, numatytos galimybės iškilus konkrečioms problemoms, su kuria nori rūšimi, imtis papildomų priemonių. Reikalingas dialogas, e, priemonių koregavimas ir derinimas ir prireikus. Komisija taip pat gali teikti gairias šio klausimu ir mes esame pasirengę dirbti su vietos bendruomenės ieškant sprendimų. Yra daugybė ES regionų kur pavyksta rasti subalansuotą sprendimą ir noriu pareikšti, kad esame pasiryžę dirbti ir teikti papildomai gairių. Aš esu buvau susitikęs su Prancūzijos regiono atstovais, kalbėjau apie tai ir noriu pasakyti, kad gairės mums padės tą reikalingą e, darbą nuveikti. Gaila, kad ponas Gerbrandi išėjo, aš norėjau padėkoti už jo žodžius E, palaikant biovairovę ir iš tikrųjų mes dirbame bendrame kontekste, ne, o ne remdamiesi kažkokiais incidentais. E, veiksmų planas bus parengtas iki balandžio pabaigos, turėsime galimybę vertinti finansavimo poreikius ir apie BŽP aš jau kalbėjau. Bonė Gerlin kalbėjo apie tai, kad žmonės nevertina bioįrovės. Daž... Iš tikrųjų, jie dažnai laiko su savaime suprantamu dalyku, tačiau rengėmės vykdyti ryšių kampaniją ir dirbti su interesuotų grupių atstovais. Pone Pietikainen minėjo valstybės narės ir jai Yra klausimų dar, į kuriuos aš neatsakiau. Esu pasirengęs dvi šalių pagrindų juos aptarti su komiteto nariais, bet noriu žvaigdamas pasakyti, kad komisija mano, jog su šiuo veiksmų planu mes tikrai sugebėsime patobulinti situaciją, bet tik tuomet, jei dirbsime drauge e, valstybės narės su vietos regionų valdžia, e, bio įvairovė aktuali visiems. Ir turime nepamiršti, kad e, jums visiems tenka atsakomybė savo apygardose už tai. Esame pasirengę dirbti drauge, ieškoti sprendimų. Nemanau, kad direktyvos yra nelankščios, kad neįmanoma jų gyvendinti, valdyti, bet taip pat norėčiau pasakyti, kad šie dokumentai atveria ir didelių galimybių mums užmėgsti ryšį su piliečiais ir atnešti konkrečios naudos labai svarbiame darbe, išsaugant planetą, užtikrinant gyvenimo kokybę, bioįvairovę visoje Europoje. Tai atveria ir gerų ekonominių galimybių. Kalbame ne tik apie rūšių išsaugojimą, bet ir apie tvarius metodus. Ir manau, jog galiausiai konkreti nauda piliečiams yra svarbiausias dalykas Manau, kad tam visi pritarėme ir tikiuosi, kad parengsime gerą veiksmų planą, kurį aptarsime ir draugiai gyvendinsime. Galėsime švesti Natūrą 2000, kad vyks uh, pažangių pavyzdžių sklaida ir kad pasipriešinsime uh, biovairovės nikimui. Čia kom. Labai ačiū generaliniam direktoriui, ačiū kolegoms. Lauksime gegužės 25-osios. 21 gegužės lauksime ir švesime direktyvos 25 metų sukakti. Taigi ačiū kolegoms. O dabar perėsime prie paskutinio mūsų darbo tvarkės punkto. Tai yra 2004 direktyvos taikymas. Direktyva dėl atsakomybės už aplinkos apsaugą siekiant išvengti žalos aplinkai ir ją ištaisyti. Ponas Javur yra pranešėjas, žodis jums. Ačiū pirmininkė, kolegos. Atsakomybės už aplinkos apsaugą direktyva yra labai svarbus teisės aktas, kuris siekia mm, nustatyti atsakomybės už aplinkos apsaugą mm, taikymą remintis teršėjas moka principu ir užtikrinti už mm, žalos aplinkai atlyginimą. Neseniai šiai direktyvai buvo pritaikyta REFIT programa, tikrinta ar direktyva atitinka poreikį ir nauja įgyvendinimo ataskaita buvo paremta, remintis valstybių narių ataskaitomis. Ši ataskaita neseniai buvo paskelbta. Kai dėl darbo Europos parlamente Envi komitetas teikia nuomonę Jūri komitetui. Tai yra įgyvendinimo ataskaitą dėl atsakomybės už aplinkos apsaugą direktyvos įgyvendinimo. Tai yra susijęs komitetas pagal 54 darbo tvarkos taisyklių straipsnių. Kai dėl išvadų, kaip sakoma komisijos ataskaitoje, nepaisant m, tam tikro patobulėjimo taikymo, vis dar susidurėma su e, rimtomis problemomis ir gyvendinimas skiriasi skirtingose valstybėse narėse. Taigi yra mm, didelė atsakomybė sistemų įvairovė ES. Ir tai gali neleisti mm, taikyti bendrus standartus ir mm, tinkamai taikyti atsakomybę bei kompensuoti žalą aplinkai. Kaip teigiama mano nuomonė, mes turime kovoti su esamais trūkumais sistemingai ir turime galvoti apie tolesnę direktyvos peržiūrą. Artimiausių metų galima išspręsti kai kurias įgyvendinimo problemas, pasitelkus um, komisijos veiksmų planą ir daugiametę finansinę programą, skiriant didesnį dėmesį mm, pagalbos valstybėms narėms teikimui. Bet kalbant apie ilgalaikį mm, sprendimą, manau, kad um, mm, mes turėtume išplėsti direktyvos taikymo sritį ir turime numatyti atsakomybės be kalties reikalavimą. Nuomonės projekte e, norėčiau paraginti komisiją numatyti atsakomybę už padarytą žalą žmonių sveikatai ir e, aplinkai ir taip pat e, siūlau panaikinti ta pras, tam tikras išimtis, kurios yra dabar numatytos direktyvoje. Be to, Ir tai yra dar vienas svarbus klausimas. Manau, kad būtina peržiūrėti finansinės garantijos sistemą aplinkos, atsakomybės už aplinkos apsaugą direktyvoje. Mm, reikėtų persvarstyti ribas finansinių e, priemonių. Pavyzdžiui, kalbant apie operatorių atsakomybę, taip pat reikėtų numatyti ES fondą e, gamtos katastrofoms. Taip pat pabrėžiu, kad būtina užtikrinti tinkamą tikrinimo institucijų dalyvavimą. Ir jau kalbant apie ankstesnį punktą darbo tvarkė, apie tai buvo kalbėta, bet ir kalbant apie atsakomybę, iš tikrųjų tinkama tikrinimų sistema yra labai svarbi. Ir šiuo požiūriu komisija turėtų ES lygmenių stiprinti tikrinimo gebėjimus ir teikti pagalbą valstybių narių atsakingoms institucijoms. Ir dabar lauksiu šešėlinių pranešėjų komentarų mm, bei kitų Europos parlamento narių e, pastabų. Iki balandžio 25 dienos galima teikti pakeitimus esu tikras, kad nuomonės projektas gali būti patobulintas. Ir tai padaryti padės jūsų pastabos ir pasiūlymai. Ir paskutinė pastaba, norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į tai, kad vyks viešiai klausimai balandžio 11 dienos vakare. Jie rengiami kartu su jūri komitetu čia parlamente. Mm, tai klausimai atsakomybės už aplinkos apsaugą direktyvos mm, tema ir manau, kad tai tikrai gera galimybė dar kartą atkreipti dėmesį į šį teisės aktą. Ačiū ponas Javor. Pona Pietikainen. Ji yra šešėlinė pranešėja EPP vardu ir dabar žodis jai. Prašau apsiriboti dviem minutėmis. Ačiū, ačiū pranešėjui. Atsakomybės už aplinkos apsaugą teisės aktas yra mm, vienas iš kertinių akmenų mūsų mm, sistemoje. Iš tikrųjų, kažkas turi mokėti už padarytą žalą. Ar žemės savininkai, ar tie, kas mm, naudojasi gamtos ištekliais ir padaro žalą gamtai savo veiksmais. Pagrindiniai elementai šiame teisės akte yra numatyti ir numatyti teisingai, bet yra trys dalykai, į kuriuos turėtume atkreipti dėmesį čia parlamente. Pirmiausia, taikymos rytis, kokie veiksmai yra įtraukti jau dabar komisijos pasiūlyme Ir e, komisija numato, kad turėtų būti įtraukti, įtraukta visa e, ekonominė veikla, pavyzdžiui, kalnakasyba aktuali daugeliu valstybių narių. Antra, kaip yra aiškinama atsakomybė, kaip ji matuojama, kaip apskaičiuojama. Tai yra labai didelė problema ir sistema skiriasi visose valstybėse narėse. Ir dar vienas svarbus klausimas šio požiūriu įrodymo našta. Iš tikrųjų, kam tenka įrodymo našta. Ir trečia pastaba, trečias e, svarbus klausimas, kaip iš tikrųjų atkurti e, gamtą, kaip panaikinti jai padarytą žalą. Uh, ir kaip, um, pavyzdžiui, vertinti žemės savininkų ar naudojančių žemę veiksmus, jeigu, pavyzdžiui, žemė naudojama ir jos kokybė suprastėja. Taigi per direktyvos peržiūrą mes tikrai turėtume daugiau skirti dėmesio mm, kompensavimo e, sistemai, žalos apskaičiavimo sistemai, taigi tiems elementams, kurie dabar nepakankamai išriškinti direktyvoje. Tilpau į dvi minutės. Pirminkė pastebėjau ir labai ačiū. Dabar vietoj e, pono Andrulakis, kuris yra SND šešėlinis pranešėjas, kalbės ponė Daly. Ačiū pirmininkė. Aš pirmiausia norėčiau atsiprašyti uh, pono Andriolakis vardu už tai, kad jis negali šiandien dalyvauti. Ir ačiū ponui Javor už e, parengtą nuomonės projektą. Kaip e, socialdemokratai mes galime pritarti daugeliui e, jūsų nuomonės projekto elementų. Mes manome, kad atsakomybės už aplinkos apsaugą direktyva iš tikrųjų daro poveikį atsakomybės sistemoms valstybėse narėse, bet vis dar tebėra tam tikrų svarbių klausimų, kurie skirtingai sprendžiami valstybėse narėse. Taigi mes pritarėme tam, kad direktyva turėtų būti kaip įmanoma greičiau peržiūrėta, tam, kad būtų pasiektas kaip įmanoma didesnis suderinimo lygis. Taip pat būtina numatyti svarbės atsakomybės taisyklės, atsakomybės be kaltis reikalavimo taisyklė ir atsižvelgianti neseniai vykusi emisijų skandalą, manome, kad direktyvos taikymos rytis turėtų būti išplėsta ir turėtų būti mm, e, taikoma kalbant apie žalą žmonių sveikatai. Ir taip pat turėtų būti įtraukta ta veikla, kuri dabar nėra numatyta trečiajame priedė. Taip pat mes manome, kad turėtų būti mm, numatytos finansinės garantijos prievalės mm, operatoriams tam, kad būtų užtikrinta, kad teršėjas moka. Principas visada bus taikomas. Ir paskutinė pono Andriulakis pastaba Mm, jis tikrai e, nekantrai laukia būsimų klausimų su jūrių komitetu. Mm, jis norėtų padėkoti pranešėjai ir šešėlėms pranešėjams. Taip, balandžio 11 dieną vyks e, bendri klausimai su jūrių komitetu. Dar viena šešėlinė pranešėja. Pone Jatemakė. Dėkoju ir aš kalbėsiu suomiškai. Visų pirma, norėčiau padėkoti kolegoms už šį pranešimo projektą. Čia išvardinami tie punktai, kuriuos komisija praėjusiu metu balandžio mėnesį taip pat išvardino savo e, įgyvendinimo dokumente. E, teršėjas moka, tai yra principas, kurį aš galiu tik palaikyti ir darysiu tą šešėlinių pranešėjų susitikime. Ir aišku, kad e, kai, kai kuriais atvejais manoma, kad nebūtina e, apsidrausti, bet mes matome, kad skirtumai tarp valstybių narių yra didžiuliai ir tai e, dėl to e, įgyvendinimas nacionaliniu lygmeniu netinkamai veikia arba jis vyksta ne visose šalise tinkamai ir galbūt tai susiję su turimomis žiniomis, su finansiniais ištekliais, galbūt su, su korupcija. E, arba gal, dėl to, e, gal su tuo, kad piliečiai nėra susidomėję šią temą. Kalbant apie apibrieštis, e, čia taip pat yra tam tikro netikrumo, yra interpretacijos, erdvė interpretacijoms ir tai gali privesti prie to, kad valstybėse narėse atsiranda didžiuliai teisės aktų įgyvendinimo skirtumai. Mums reikia aiškumo ir aiškios skripties, aiškaus aiškinimo. Tačiau nesu tikra, ar tas ES fondas ką nors duotų. E, e, nes čia kalbama apie e, tam tikras ribinės vertes. Mums reiktų ir naujos ES iniciatyvos. Nors dabartinė sistema taip pat e, neveikia tinkamai ir matyt nepavyks e, kažko įsteigti naujo, nes tai nepadėtų spręsti problemų. Toliau dėl. Dėl įsipareigojimo įsikišti valstybėms narėms. Apie tai dar turėčiau pagalvoti. Norėčiau palinkėti pranešėjams e, sėkmingų dėrybų ir labai svarbu, kad ES lygmenyje mes įgyvendintume tokius tikslus. Ponas Pedičinį. Dėkoju, ponė pirmininkė. Norėčiau padaryti eksperimentą ir paklausti ES piliečių, kaip jie vertina teršėjas moka principo e, įgyvendinimą. E, kai kurie galbūt sakytų, kad šitas principas iš vis neveikia, jo nėra, kiti galbūt sakytų, kad jis taikomas puikiai, E, kiti sakytų, kad jis taikomas su tam tikrais sunkumais, o, o kiti sakytų, kad yra sunku atrasti tą teršėją, tą, kuris yra atsakingas ir jie atitinkamai nubausti. Ir tada e, būtų galima pasakyti, kad tik tai 2010 metais įvyko pilnas įgyvendinimas šio principo, nors valstybių narių situacija skiriasi. E, iki 2013 metų e, buvo tūkstančiai incidentų susijusių su šios direktyvos įgyvenimu ir tokios valstybės kaip Vengri, Vengrija arba Lenkija sudaro 86 procentus tų atvejų, tų incidentų. Kitose, o, o yra dar 11 valstybių narių, kuriuose iš vis nebuvo jokių e, trūkumų įgyvendinant. Taigi matome, kokie didžiuliai yra skirtumai tarp valstybių narių. Dabar e, apie Italiją. Italija e, šią direktyvą taiko plačiau, negu yra reikalaujama. Ir e, įvyko apie 17 incidentų e, susijusių su įgyvendinimu e, ir keli incidentai buvo susiję su teršėjo nustatymu. E, E, taigi Italijos situacija yra pakankamai gera. Ir e, atitinkamos procedūros yra taikomos. Taigi tokia yra situacija, tačiau piliečiai to nežino, jiems atrodo kitaip. Ir Ir pavyzdžiui, čia galėčiau pateikti radioaktyvių atliekų pavyzdį. Piknaudžiaujama yra visur šioje srityje. Todėl kyla e, klausimas, e, kokia iš tiesų yra situacija su e, direktyva dėl atsakomybės už aplinkos apsaugą. Italijoje, pavyzdžiui, ne visuomet veikia tas teršėjas moka principas. Dėkoju, ponė pirmininkė, sako ponė Donano. E, e, šios direktyvos peržiūra e, turėtų būti vykdoma atsižvelgiant į pasaulinį kontekstą. Ir mes turime kalbėti apie atsakomybės klausimą šiame amžiuje, šiame šimtmetyje. Ir negalime pamiršti tradicinių atsakomybės priemonių. Ir ir kad būtent jos galėtų tikti tais atvejais, kai kalbama atsakomybę už aplinkos apsaugą. Kita vertus, e, komisija ne, ma, nenumato kažkokio privalomo visiems tinkančio atsakomybės modelio. Čia yra tik tai siūloma veikia, veikti atsižvelgiant į ES teisės aktus Kita vertus, manau, kad mes turėtume e, griežtai reglamentuoti priemonės, e, ypač kai yra kalbama apie tam tikrų licenzijų ar leidimų išdavimą. Niekuomet nereikia pamiršti teršėjas moka principo ir negalima e, daryti per nelik didelių skirtumų tarp atskirų teršimo atvejų. Nes e, jeigu teršėjas negali atsakyti už tą žalą, tai ar tuomet įmanoma, pavyzdžiui, e, į atsakomybę patraukti valstybę narę, e, bet taip, kad e, ta atsakomybės našta netektų piliečiams. Kalbant apie maksimalę atsakomybės naštą, mes visuomet turime galvoti apie žalą. Tai reiškia, kad turėtų būti reikalaujama kažkokių privalomų garantijų tarptautiniu mastu. E, taip pat ir tokiu būdu galėtume imtis e, integruotų veiksmų, jeigu būtų padaryta tarp valstybinė plataus masto žala. Euh, Dabar žodis komisijos atstovai ponui Dodžinijo. Yes, good afternoon, uh, Madam Chair. Good afternoon, everybody. Um, and thank Labą dieną, Džiugu, kad įtraukite šį klausimą į darbo tvarkę ir kad Envi komitetas domisi darbo atliktų e, šios direktyvos kontekste. Mums svarbi jūsų nuomonė ir jūsų e, siūlymai, kur toliau turėtume eiti. Su ponu Javorui palaikome ryšius jau daugelį metų šią temą ir Džiaugiamės, kad viena vertus pritarėme visi mūsų išvadom padarytom įvertinus šį pranešimą ir dabar esame pasirengę mm, išklausyti jūsų, kokie sprendimai jūsų nuomonė galėtų padėti pasiekti pažangos. Apibendrinsiu trumpai, ką nuveikėme ir kokios pažangos pasiekėme po pranešimo patvirtinimo ir ką toliau tikimės nuveikti vykstant diskusijoms parlamente. Kaip ir minėjote, paskelbėme ataskaitą jau praėjusiais metais. Ir visi pasisakė nariai, uždė, e, akcentavo svarbius klausimus. Aš, taip, aš norėčiau pabrėžti, kad m, mm, pats direktyvos dėl žalos aplinkai egzistavimas m, mm, pagerino situaciją, lyginant su tuo, kas buvo anksčiau. Taip pat reikia nepamiršti, kad kai kurios valstybės turi savo sistemas dėl atsakomybės už aplinkos apsaugą ir jai daroma žalą. Taip pat reikia pripažinti, kad kai kurios valstybės pasiekė, padarė daug pažangos įgyvendindamos direktyvą. Buvo minėta, kad ke, kelios valstybės nepatikė jokios informacijos apie įvykusius incidentus. Uh, Ir dažnai susidurėme su, su tokia dilema. Valstybė sako, kad joms nereikia šios teisinės priemonės, nes jų nacionalinės sistemos padeda pasiekti tų pačių rezultatų ir siekia tų pačių tikslų. Būtent čia dabar esame sutelkę savo pastangas. Tai yra, norime parodyti, kad. E, bandome išsiaiškinti, ar kokia yra situacija, Ar iš tikrųjų e, ši direktyva papildo nacionalinės sistemas? Būtent todėl patikėme, pasiūlėme nemažai veiksmų savo ataskaitoje, pradėjome jau juos įgyvendinti. Ir daugelis jūsų minėjote, kad akivaizdžiai reikia suderinti įgyvendinimo srities veiksmus. Jie yra nevienodi, mes tai žinome. Ir mes esame pasirengę dirbti su valstybėmis narėmis, panašiai kaip ir paukščių ir buveinių direktyvos atveju. Norime pra gerinti praktinį įgyvendinimą vietoje. Pasitelkėme gairias, taip pat pažangių pavyzdžių sklaidą. Kitas ramstis tai yra surinkti duomenys ir faktai. Manome, kad nežinome tiksliai, kokių veiksmų įmamasi konkretaus atvejo atveju, kaip taikomas ter, principas teršėjas moka ir kas daroma, jeigu nepritaikoma ši direktyva. Todėl mums reikia daugiau diskusijų apie šį teisės instrumentą. Neseniai įvykusiame nacionalinio ekspertų ekspertų ir nacionalinių institucijų atstovų susitikime mums pavyko įtikinti nacionalinius ekspertus sutarti dėl daugiametės e, veiksmų programos, kuri netrukus bus paskelbta ir pasirodys e, internete šią arba kitą savaitę. Tai yra konkretus kelio gairių planas kuriame bus nurodyta, kokių veiksmų reikia imtis, kurie mūsų galva yra svarbus siekiant geresnės pažangos. Saugumas. Viena, vienas trečdalis valstybių jau turi reikalingas sistemas, kitos turi atsilieka arba turi kitokias sistemas. Remiantis paskaptomis studijomis ir iš mūsų darbo patirties, tai sudėtinga tema. Dirbame su su ekspertais, e, tais, kurie vietoje valstybėse narėse įgyvendina e, šias nuostatas, taip pat domėmės finansinėmis sistemomis. Ir taip pat e, domėjomės įgyvendinimo peržiūrą. Joje akcent, atkreipiame dėmesį tas valstybės narės, kurios turėtų pasistengti geriau gyvendinti, kokiuose sritise yra problemų. E, taip pat akcentavome mm, kokių papildomų veiksmų reikia papildomų veiksmų finansinių požiūrių. Užbaigdamas noriu pasakyti, kad mums, mūsų nuomonė, dar netėjo laikas peržiūrėti direktyvos. Manome, kad pažangos pasiekta ir yra nemažai potencialo dar įgyvendinant turina, turimą priemonę ir pono Javoro pasiūlymus galima gyvendinti pasiremiant dabar, dabartinę direktyvą, tačiau kita vertus mes esame pasirengę kalbėti apie ilgalaikį progresą, pažangą. Ir mes esame pasirengę dalyvauti klausimuose, lauksime parlamento indėlio dokumento ir kaip parlamentas parengs savo pranešimą, savo nuomonę, tai taps geru pagrindu tolimesniam dialogui, svarstant, kaip geriau tą dokumentą integruoti, kad, su, kad pasiektume tikslų, dėl kurių buvo sutarta prieš keletą metų. Pirmininkė, ačiū ponė Eugenijo. Dabar vėl kreipiuosi į mūsų pranešėją poną Javorą. Ačiū pirmininkė, trumpai. Noriu padėkoti visiems už e, indėlį šešėlėms pranešėjams ir komisijos atstovui. Matau, kad daugeliu klausimų yra sutarimas, kad mes sutarėme dėl daugybės dalykų ir manau, kad mm, mes galėsime konstruktyviai dirbti toliau. Yra daugybė įdomių dalykų čia. Vienas iš jų tai finansinės garantijos sistema nepradėsiu diskusijų čia komitete, bet šešėlinių pranešėjų susitikime esu pasirengęs pradėti išsames diskusijas ir paaiškinti, kodėl, mano nuomonė, finansinės garantijos sistemą būtina išplėtoti ir kodėl dabar e, to neįmanoma padaryti pagal galiojančią atsakomybės direktyvą. Reikia peržiūrėti direktyvą tam, kad būtų galima įkurti veiksmingą finansinės garantijos sistemą. Turime kurti ją Europos mastu, taip pat ir tam, kad e, aplinkos sauginė rizika būtų vienoda visiems ir kad sukurtume vienodas galimybės e, visoms įmonėms e, prisimti tą pačią atsakomybę už aplinkos apsaugą. Taip pat dar ir dėl to, kad e, žala šioje srityje daugeliu atveju yra tarp valstybinė. Ir jei nesukursime europinės sistemos, iškyla rizika, kad valstybių narių skirtingos sistemos e, iškels nemažai problemų. Bet lauksiu tolesnių diskusijų su šešėliniais pranešėjais ir jūsų indėlių bei siūlymų dėl pakeitimų pranešimui. Tikiuosi, kad parengsime dokumentą, kuris bus e, priimtinas ir, ir geras komitetui. Pirminkė, ačiū. Draugė su Jūri klausimą rengsime balandžio 11-ąją. Pakeitimus reikia įteikti šiam nuomonės projektui iki iki balandžio 28.11 valandos ryto. O kitas mūsų posėdis įvyks balandžio 10. Gero vakaro, ačiū.